Kągi dėkoju už diskusijas ir dabar galime perinti prie penkto darbo atvarkės punkto. Išklausysime e, komisijos pasiūlymą dėl 2008 metų e, gražinimo direktyvos e, peržiūros iš esmės šį darbo atvarkės punktą padalinime į dvi dalis. Pirmiausia, aptarsime e, pranešimo projektą, tam skirsime 15 minučių, po to aptarsime galutinę e, pasiūlymo versiją, e, aptarsime ir parlamento užsakytą poveikio vertinimą, dar 15 minučių šiai diskusijų daliai. Taigi, kolegos, kurių šis darbo atvarkės punktas nedomina ir norite išeiti, prašyčiau rimties, išeikite iš salės tyliai. Taigi, pirmoji diskusijų dalis, suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Žudit Sarkentinė ir paprašysiu pristatyti savo pranešimo e, projektą skirtą gražinimo direktyvai. Judit, Ir jūs beje esate komiteto vicepirmininkė, todėl sėdite čia priekyje. Na, aš manau, kad čia puikiai vieta tam, kad galėčiau pristatyti pranešimą dėl e, gražimo direktyvos, juolab, kad turiu dabar tokią galimybę ir sėdėti priekyje. Dėkoju trumpai, nes manau, kad turime pataupyti laiko ir galėsime skirti daugiau laiko um, poveikio vertinimo aptarimui, galėsime išklausyti mokslininkų, nes patys turime įsisakyti, nes iš komisijos tokio negavome. Na, o po to uh, išklausysime pagrindinių teisų um, apsaugos Frontex ir duomenų apsaugos agentūros pristatymų. Na, o be to įvyko nepaprastai didelis šešėlin prančiai susitikimų skaičius skaičius, nes norėjome jau pradėti dirbti ties pranešimu, ties šio dosije. Na ir taip bandome žvelgti į skaidrumo taisyklės parlamente ir todėl į priedą įtraukiau tų institucijų sąrašą, su kuriamis bendravome ir gavome informacijos. Taip pat yra ir aiškinamoji dalis, kur paaiškinta, kodėl e, apsisprendžiau vienaip, o ne kitaip. Pavyzdžiui, be kita ko, e, siūloma mm, pa, pakeisti šį teisėkros aktą, nes tiesiog mm, nes nereikėtų tiesiog apsiriboti tuo, ką 17 metais nurodė komisija. Ji pateikė rekomendacijas ir paragino valstybės narės pradėti gyvendinti dabartinę gyvenimo direktyvą prieš e, pradedant reikalauti keistis į teisės aktą. Ir beje, čia visiškai sutinku, nes e, iš tikrųjų yra nemažai problemų, su kuriomis susikuria valstybės narės ir jos kyla dėl, ne dėl to, kad trūksta teisės aktų, tai yra veikiau gyvendinimo problemos arba teisingiau jos tygis. Na ir komisija pateikė pasiūlymą, taryba daro spaudimą ir todėl nusprendžiau imtis šio iššūkio ir pasinaudodama progą E, e, teikti tokius pasiūlymus e, gražimo direktyvai, su kuria gali dirbti ir kuri akivaizdžiai dera su tarptautiniais teisės aktais. Ir E, kuri iš tikrųjų galėtų būti gyvenima praktikoje, nedarant nepagristų žalių pažadų. Taigi, kaip nurodyta iškinamoji dalyje, aš pasirinkau keletą prioriteto. Nusprendžiau pirmiausia susitelkti į savanorišką išvykimą ir gražinimą. Na, taip. Turi išlikti ir toliau priversnio gražinimo galimybė, nes, e, tarkim, nebus e, paskatų savanoriškai grįžti, jeigu nebus, kaip pas kraštutinė priemonė panaudojamas prasilistinis gražinimas, neliks vertų. Tačiau nesutinku, kaip siūlo komisija, sutelkti į priversinį gražinimą, nes to pasakoje daug žmonių bus sulaikomi. Na ir komisijos e, pasiūlymą vertinu taip, kad po to, kai žmonės sulaikyti, nebelieka galimybių jiems grįžti savanoriškai. Na e, ir Tiesą sakant, e, gražinimas ar grįžimas stringa ne dėl to, kad mums trūksta teisės akto, o dėl to, kad e, trečiosios šalis nelabai linkusios priimti atgal savo piliečius. Taigi, manau, kad, e, tarkim, iš dėrybų abidžane tarp ES ir Afrikos e, sąjungos e, sprendžiu, kad, pavyzdžiui, Afrikos šalis kaip ir sutinka vykdyti e, gražinimą su sąlyga, kad tai būtų savanoriškas gražinimas. Todėl būtų neteisinga sutelkti vien tik į priversinį gražinimą, turime sutelkti savanorišką gražinimą, jeigu norime veiksmingo grįžimo. Antra, manau, kad reikia sutelkti į gražinimo procedūrų uh, darnumą, tvarumą, turime gerai pagalvoti, ką galime pasiūlyti konkrečiam žmogui, jeigu jis sutinka grįžti atgal į savo šalį, ar jam bus galimybių iš naujo integruotis visuomenėje, ar ta integracija bus e, tokia, kad e, tas asmuo mm, nesiryš iš karto grįžti pirmų pasitaikiusių laivų Europą, mm, ar iš tikrųjų Taigi, kaip e, mm, pasirūpinti, kad žmonės nusprendė grįžti iš tikrųjų ten ir liktų. Toliau e, saugikliai žmonėms, kurie grės, kuriems grėsia gražinimo procedūra. Būkime e, sąžiningi, jeigu asmuo teikia prieglopšio prašymą, galbūt net ir antras iki ir tebe vyksta procedūros. Negalime paraginti žmonių jau pradėti galvoti apie gražinimą, grįžimą. Negalime raginti e, tų asmenų kreiptis į savo ambasadą ir prašyti dokumentų, jeigu e, dar nėra e, aišku, kad prieglopsis nebus suteiktas. Na ir šiaip. E, Taip sukelsime rimtą grėsmę šiems žmonėms, ne vien tik pačiam prieglapšio prašytojui, bet ir jo šeimams, mos nariams. Kai kas gal net, net nežinojo, kad e, tas asmo išvyko iš šalies, arba žino, kad išvyko, bet nežinojo kur. Pavyzdžiui, Stambulė pavyzdys. E, tas Saudio Ramijos žurnalistas, kuris e, iš savo ambasados nebeišėjo gyvas. Taigi negalime priversti žmonių kreiptis į ambasadą, kol dar nebaigtos prieglopščio prašymo nagrinimo procedūros. Taip pat turėtume labiausiai domėtis e, vaiko gerovė, tai turėtų būti prioritetas ir turime pasirūpinti, kad čia būtų laikomasi visų tarptautinių teisės aktų. Taip pat turime pasirūpinti, kad e, sulaikimas neturėtų būti įprasti išskirtinė procedūra. Na ir iš tikrųjų neturėtų būti sulaikomos šeimos su vaikais. Tai visiškai neprimtina. Taip pat norime užtikrinti mm, politikos nuseklumą, ir tokias priemonės, kurios būtų taikomas tik reikalai esant. Taip pat padariau drastiškų procedūrų, išbraukiau sienos procedūras, kol nėra aišku, kaip yra su prie sienos atliekomomis procedūromis, kaip teikiamas prieglapšio prašymas, todėl negalima įtraukti šios procedūros į gražinimo sritį, nes nežinoma, kaip jį galiausiai atrodytų. Toliau prašymai bendradarbiauti procese pakeičiau tam, kad būtų visiškai aišku, ko ko asmuo gali pagristai tikėtis, jeigu yra nuspręsta įgražinti, kokios jo yra teisės ir pareigos. Tačiau išbraukiau bereikalingus reikalavimus. Tai yra 120, iš viso yra 120 pakeitimai, jeigu neklystu. Na ir tikiuosi, kad viską nuodegniai išdėščiau, tačiau lauksiu ir kitų pakeitimų. Kiek teko girdėti, pakeitimus galima teikti iki e, vasario 7. Ne iki kovo 7, neperlikim lasdos, iki vasario 7. Na ir taip pat uh, E, čia pasiremėme poveikio vertinimu, kuris bus pristatytas šiandieną. Dėkoju įdit. Dabar kreipsiuosi šešėlinius pranešėjus. Ana Marija, prašau. EPP frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė kaip EPP frakcijos šešėlinė pranešė, labai teigiamai vertinu, kad iš esmės peržiūrima nauja redakcijos ir formuoja po, e, gražimo direktyvą, taip pat įsigilinau į poveikio vertimą. Tikrai reikia pasirūpinti, kad gražimo e, politika būtų veiksmingesnė, e, kad būtų veiksmiau gražinami trečiųjų šalių e, piliečiai, kuriems nereikalinga tarptautinė apsauga ir todėl jie neturi teisės laikti ES. Komisijos pasiūlymai išdėsime naują redakciją yra geri, pavyzdžiui, nuostatos dėl bendra bendradarbiavimo stiprinimas su kilmės šalimis, taip pat valstybėms narėms prievalė sudaryti gražinimo programas kartu su trečiosiomis šalimis. Taip pat pritariu pranešėjai dėl to, kad e, pagrindinis tikslas turėtų būti savanoriškas gražinimas, jis turėtų būti skatinamas. Nors tai aišku geriausia yra rasti ilgalaikį sprendimą, tačiau negalime atmesti priversnio gražinimo, būkime realistai, vyks gražinimas ir priversnė tvarka ir beje, jūs tai minėjote ir savo įžangoje. Na ir netgi vykdant priversnį gražinimą reikia bendradarbiavimo su kilmės šalimis, trečiosiomis šalimis, reikia bendradarbiavimo ir tarp valstybių narių, pavyzdžiui, tam, kad būtų užtikrintas duonbezių saveikumas, taip pat m, mm, turime gauti, keisti informaciją apie e, sprendimus gražinti, apie antrinį judėjimą ir taip toliau, reikia pasirūpinti, kad gražinimo sprendimai tikrai būtų gyvendinami. Mes kaip PPP e pritarėme šio aspekto stiprinimui, taip pat tikimės, kad pasiūlymai dėl veiksmingesnio gražinimo neturės neigiamų pasiekmių pažeidžiamom atitinkamoms grupėms. Pavyzdžiui, norime, kad į procedūrą būtų įtraukta lyties perspektyva, e, kol na, įtraukti tai pasiūlymą, tačiau nepakankamai pakankamų mastų. Taip pat tai ypatingas dėmesys turi būti skiriamas moteriams ir e, seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis aukoms. Dėl vaikų tai sutinku, kad e, pranešėjai sutinka, kad reikėtų išplėsti išdėstymą naują redakciją, įtraukiant ir vaikus. E, mes siūlom uždrausti, už, sulaikyti vaikus ir uždaryti sulaikymo įstaigose. Na ir procedūros E, turėtų būti atliekamas labiausiai atsižvelgiant į vaikų interesus. Tai turėtų būti pagrindinis principas. Dabar pakomentuosiu specifinius straipsnius. Pavyzdžiui, e, šeštas straipsnis - pasislėpimo slapsimasi pavojus. Suprantame, dėl kokių priežasčių komisija nori e, patikslinti kriterijus, pagal kurias valstybės narės galės įvertinti slapsimasi pavojų. Tačiau šis ilgas sąrašas neužtikrino reikalingo aiškumo, nes keltas kriterijų nėra pakankamai aiškus. Pavyzdžiui, nepakankami finansiniai ištekliai, neteisėtas įvykimas, nepakankama dokumentai metai. Taigi trūksta objektyvių kriterijų. Kita vertus, nesutiktume išbraukti visos šios straipsnio, kaip siūlo pranešėja. Labai svarbu, e, kad slapsimo pavojus būtų įvertintas individualiai vertinant kiekvieną atveju. Bet to nepamirškite, kad reikia neužkirsti kelio laisvam asmenų judėjimui Europoje Sąjungoje. Laisvas judėjimas yra svarbi vertybė. Na taip. Jeigu dėl e, tikrai nenorime, kad vadovaudimasis e, visuomenės saugumo valstybės narės pradėtų uždarinėti sienas, o šios procedūros neturėtų būti taikomas vaikams, vietoj to jos, jie turėtų būti perdami nacionalinėms e, apsaugos sistemos e, valstybės narėse ir pagal 8 straipsnį gr, sulaikimas turėtų būti kraštutinė priemonė, vaikai neturėtų būti sulaikomi, na, o šeimas su vaikais turėtų būti patalpinami gyvenamos e, alternatyviose vietose. Devintas rapsis - savanoriškas grįžimas. Na, čia vėlgi turėtų būti daroma išimtis vaikams. Atsiprašau. E, net jeigu trečios šalies pilietis yra sulaikytas, e, tai turėtų būti patikslinti toliau. 13 straipsnis e, draudimas atvykti į šalį neturėtų būti taikomas vaikams, ypač ir priverstinio gražimo atveju. Toliau, dėl informacijos trečių šalių piliečiams, nes e, turime skatinti šį informavimą kartu su savanoriško gražinimo atveju. Septintas straipsnis - prievalė bendradarbiauti. Pagal šį straipsnį turime užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai suprastų, kas vyksta ir kokius jų teisės. Na ir paskutinis dalykas - dėl vaikų. Vaikams teikiama informacija turėtų būti suformuota taip, kad vaikai ją suprastų, suprantama kalba ir joms suprantamis koncepcijomis. Na, o nebendradarbiavimo padariniai tai turėtų būti taikomi vaikams. Dėkoju pranešėjai, šešėlinių pranešėjų sutikimai. Su, vyko jau gerai, susitikome su daugelio organizacijų, ES agentūrų, tai tikrai labai padėjo susidaryti bendrą vaizdą. Na ir kolegos tikruo, tikiuosi, kad dėl kai kurių svarbiausių dalykų pavyks pasiekti um, e, rezultatų ir galėsime baigtis šį darbą iki kadencijos pabaigos. Yeah, um, Dėkoju, Klodai. Na, iš tikrųjų, Silvigijom, ehm, mūsų šešinė pranešėja nedvyko, todėl jį paprašė angliškai jos vardu kai ką perskaityti. Mėly kolegos, Bonė Gijon tai norėjo atsisakyti, kad ji negalėjo atvykti į šį posėdį dėl kitų įsipareigojimų namuose kaip šešėlinį pranešėją dėl gražimų direktyvos iš socialistų pusės. Noriu padėkoti pranešėjos. Projektas yra progresyvus ir daug elementų, kurių ponia Gojam norėtų yra įtraukti. Ponia Gojam pateiks konkrečių pakeitimų, ypač dėl reintegravimo, bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir pasienio procedūrų. Ir pritarė idėjai, kad būtų veiksmingesnė gražinimo politika, bet būtų laikomasi fundamentalių teisų tai yra prioritetas ir to nereikia pamiršti. Ir pagaliau sulaikimas būtų naudojamas tik tai kaip paskutinė priemonė ir jis turėtų būti draudžiamas vaikų atžvilgių. Taigi tiek, ponia Gijom. Toliau lauks tolesnio darbo su darybinė komanda. Ačiū. Gerai, labai ačiū. Aldė šešėlin pranešė yra Sofija Intelt, jį prašom. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Džiaugiamės pranešėjos pasiūlytą kryptimį, bet aš trumpai norėčiau tarti porą žodžių apie kontekstą, kuriame svarstamas šis pasiūlymas, nes tiesą sakant, visas prieglapščio paketas yra užstrigęs taryboje jau du metus, niekur nejudama. Daugelis problemų, kurios norima spręsti šio naujos redakcijos pasiūlymų, yra sprendžiami prieglapščio pakete, pavyzdžiui, dėl antrinio judėjimo. Prieimimo sąlygų direktyva turėtų išspręsti šią problem, problematiką ir tam ir buvo siūlomas pakeitimas, pakeitimai prieimimo direktyvoje. Ir paskutinį momentą komisija pateikė šį pasiūlymą, nes patys netikė jo galimybėmis, bet valstybės narės su jomis aš nesutinku iš principo, bet komisija turi būti nepriklausoma, kažkas jiems tai turėtų pasakyti. Mes dirbsime rimtai su šiuo dokumentu, mes pritarėme tai krypčiai, kurią numatė pranešėja, pateiksime pasiūlymų, bet aš reikalauju patvir... nu, patvirtinti, kad mes neturime sėti šio dokumento nuo kitų dokumentų. Aš atsakau dirbti vien tik tai su taip vadinama išorės dimensija prieglapščio ir politikoje, kai vidaus dimensija yra grinai užstrigus dėl vyriausybių lyderių atsakomybės trūkumą. Ačiū. Ačiū, Sofija. Jeigu komisija norėtų kalbėti pabaigoje, mes suteiksime jums žodį. Prašom pranešti, jeigu norėsite kalbėti. Barbara Spinelį, prašom, GUE frakcija. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų pranešėjai už puikų darbą ir už ypač plačias ir e, detalės konsultacijas prieš e, rengiant pranešimą su teisų agentūros, NVO ir taip toliau. Kaip šešėlinė pranešėja, aš pritariu daugumai pakeitimų, kuriuos pasiūlė pranešėja. Visų pirma, dėl e, kriterijų skirtų sulaikymui ir taip pat priemonių, kad žmonės nesislapstytų, dėl ko valstybės narės teikia pirmenybę privartiniam gražinimam, o ne gražinimui, o ne savanoriškam. Dėl to žmonės sulaikomi ir laikomi arešto sąlygomis. Aš pakeisiu savo pakeitimus dėl piliečių poveikių gražinimo sprendimai ir dėl prievolės trečiųjų šalių priečiams bendradarbiauti, nes jeigu jie nesisako, tai tuomet jiems netikima parama integracijos programų prasme. Aš norėčiau pasiekti, kad kuo mažiau būtų e, privartinių gražinimų ar sulaikymo naudojimo. <clears throat> Ypač e, e, reikia atmesti sulaikymus uždarose zonose, tai yra kalėjimuose dėl e, taip pat e, sąlygų patekti į švietimo įstaigas e, nepilnamečiams. Aš norėčiau pasiūlyti teisę žmonėms turėti teisę išklausytiems, kad trečių šalių piliečiai būtų išklausyti prieš pradedant gražinimo procedūrą. Taip pat reikia skirti mokymus žmonėms, kurie dirbs su gražinimais ir vykdys visą gražinimo procedūrą. Taip pat patikrinimai vietoje be įspėjimo tose vietose, kur trečių šalių piliečiai laukia gražinamo, turėtų būti vykdomi ir jeigu pažeidžiamos jų teisės, E, tokius e, atvejus reikėtų perduoti Europos parlamentui arba nacionaliniams parlamentams. Taip pat e, siūlau išbraukti 21 straipsnį, kur valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo tam tikrų direktyvos nuostatų, taip vadinamais kritiniais atvejais. Tai yra atvejai, kurie galėtų leisti sulaikymą pratesti. Ir pagal 19 straipsnio pirmą dalį atskirti migrantus mm, nuo įprastinių kalinių, kad nebūtų galėžima neslaikyti šios nuostatos. Na, aš tikiuosi, kad pranešėjas sulauks pakankamai paramos, kad galėtume užtikrinti, kad direktyva būtų parengta laikantis Europos e, ir tarptautinės teisės ir žmogaus teisų nuostatų. Ačiū, Barbara. Manau, tiek turime šešėlinio pranešėjų. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų pasakyti? Prieš grįžtant prie Judith, išklausysime komisijos atstovą Dan Rotenberg. Prašom. E, Labą dieną visiems, ačiū už galimybę trumpai pristatyti pasiūlymo logika, kurią vadovausi komisija. Šis pasiūlymas e, peržiūrėti gražinimo direktyvą kyla dėl to, kad valstybės narės susiduria su įvairiausiais e, įvairiausiamis kliūtimis, kad e, gražinimo politika būtų veiksminga ir būtina tas kliūtis tuomet nugalėti turint tai galvoje ir gerbent pagrindinius principus ir žmogaus teisės ir e, negražinimo atstumimo principą. Aš suprantu, kad pranešimo projektas nesinaudoja tokia pačia logika kaip komisijos pasiūlymas. Ir tikiuosi, kurios, diskusijos, kurios pradėjo, buvo pradėtos, padės nugalėti tam tikrus nesusipratimus, kurie yra iškilę. Noriu pateikti vieną vienintelį pa, pavyzdį. Pavyzdžiui, kalbant apie sanorišką e, gražinimą, tai komisijos noras būtų, kad tai būtų e, pirmenybinė politika ir kaip tai e, pabrėžė pranešėja, akivaizdu, kad savanoriškas gražinimas neliečia migrantų, kurie yra e, e, teisėtoje situacijoje. Komisijos komisija nenori sakyti, kad e, asmo, kuris yra e, E, sulaikytas negalės pasinaudoti savanoriško gražinimo galimybėmis. Visi asmenys bet kuriame procedūros etape gali pasinaudoti savanoriško gražinimo metodu ir tai yra pirmenybinis sprendimas. Manau, kad e, šiuo metu pakanka tiek pasakyta, norėjau tik tai tiek pabrėžti ir dar kartą Jums padėkoti. Okay, Ačiū. Žiūriu, ar pirmininkaujantis šalis nori ką nors pasakyti. Ten sėdite labai vieniša. Na, gerai. Judith, prašom dar kartą. Kodėl aš tai sakau? Mes bandome, parlamentas su visomis jėgomis norime dėrėtis komisija ir taryba. Ir kai komisija nepatikė poveikio vertinimą, nieko, ko gali pagrysti savo informaciją. Ir po to aiškina, kad mes nesprantame, ką jie parašė. Mane tai, man tai nepatinka. Manau, kad laikas tarybai ir komisijai, kai tik parlamentas patikė savo darybinius įgaliojimus, pradėti dirbti. Dėkuoju kolegams už pastabas, lauksiu jūsų pakeitimų ir po to rengsime kompromisinius pakeitimus, o po to balsuosime ir tada reikės kalbėtis su komisija ir taryba, ar skirtingai kažką įsivaizduojame, ar interpretuojame skirtingai ir galėsime dirbti su švariu tekstu. O iki tol aš norėčiau, kad mūsų procesų įtaka nebūtų daroma. Ačiū. Na, aš dabar tikrai nieko nesakysiu. Ačiū. Kągi gerai, dabar antroji dalis Tai pereikime prie antrosios dalies, o tai yra e, targetinė, tikslinės parlamento poveikio vertinimo e, studijos pristatymas. E, studiją parengė Liovino universitetas e, e, kartu su mūsų pro, e, struktūromis dėl ekonominės dalies e, kartu su parlamento tarnybomis poveikio vertinimo e, skyriumi. Taigi iš karto žodis mūsų trims e, prelegentėms. Jos pristatys, prelegentės pristatys šio poveikio vertinimą ir pradedame nuo daktarės Katarinos Aizelė, Europos parlamento tyrimų tarnybą. Jūs visi trys būsite ten, ar ne? Čia neteisite. Gerai. Parašom, daktarė Aizel. Ačiū, pirmininkė. Libė komitetas, tai yra jūsų komitetas, paprašė mūsų Europos parlamento tyrimų tarnybos atlikti poveikio vertinimą apie tai, kokį poveikį turės Europos komisijos pasiūlymas per pateikti naują grėžimų direktyvos redakciją. Šis pasiūlymas nebuvo lydimas komisijos poveikio vertinimo. Kilo e, teisinių klausimų, dėl ko mes pakvietėme pagrindinių teisų ekspertus, profesorą Liuzę Meir iš Liovino universiteto. Taip pat kilo ekonominių klausimų, dėl to mes pakvietėme daktarę Miną Fernandes iš Miljo organizacijos, kurie ekspertė prieglopščio ir migracijos duomenų srityje. Pagal Europos parlamento poveikio vertinimos e, sąlygas šio tyrimo sąlygos buvo parengtos pagal komiteto prašymą kartu su e, darbuotojais. Tai yra tikslinis poveikio vertinimas. Kaip ir prašė komitetas, svarbiausios nuostatos, kurios yra komisijos pasiūlyme, buvo išanalizuotos palyginant lyginant su status quo. Nebuvo analizuojamas jokios alternatyvios galimybės dėl to, kad buvo labai mažai laiko. Kalbame daugiau mažiau apie du mėnesius. Šis tikslinis poveikio vertinimas pateikė penkis svarbiausius rezultatus. Pirma, nėra e, aiškių įrodymų, kurie patvirtintų komisijos teiginius, kad jos pasiūlymas e, leis taikyti veiksmingesnį neteisėtų migrantų gražinimą. Antra, pasiūlymas e, plačiai atitinka susivienirumo principų, bet kai kurios nuostatos kelia proporcingumo e, klausimų. Trečia, komisijos pasiūlymas turės, po, turėtų poveikį kai kurioms nelegalių migrantų socialiniams ir žmogaus teisėms, įskaitant tai, kad gali būti pažeistos pagrindinės teisės. Ketvirta. Pasiūlymas reikštų ženklės išlaidas valstybėms narėms ir ES. Ir penkta, komisijos pasiūlymas kelia klausimų dėl suderinamumo su kitais ES teisės aktais, kuriuos jūs e, svarstate čia šiame komitete. Ypač jeigu tokie teisės aktai yra dar rengiami. O dabar perduosiu žodį profesoriai Omir, o po to daktarai Fernandės ir po to galėsime atsakyti jūsų klausimus. Um, much, um, doctor. Ačiū, dr. Eizel. Ačiū už galimybę pristatyti e, mūsų išvadas apie studijos teisinę pusę. Trumpai dėl metodikos. Kaip jau buvo pasakyta, tai buvo tikslinis poveikio vertinimas, todėl e, mes įvertinome tik tai tam tikrą e, klausimo aspektą. Aišku, didelė dalimi tai buvo teisiniai reikalai. Ir e, galvojant apie metodus, turiu pasakyti, kad visuomet stengiamės pirmiausia apibriežti pagrindinius teisinius terminus, status quo, standartus, E, teisinę bazę ir tik tada vertinome e, subsidiarumą, proporcingumą, nuoseklumą ir taip toliau. Pridursiu, atsakydama į jūsų pirmąjį klausimą, pasiūlyme bandome sureaguoti iššūkius, kuriuos įvardino Europos komisija e, įgyvendindama savo politiką. Turiu pasakyti, kad teisininkams efektyvumo klausimas savoka yra gana delikati, todėl mes bandėme tik tai išsiaiškinti Europos komisijos naratyvo nuoseklumą, kaip vertinti ES gražinimo politikos e, veiksmingumą. Egzistuoja kitokių požiūrių, bet mes pasirinkome komisijos požiūrį. Europos komisija memorandoje apibrėžė efektyvumą kaip didėjantį gražinimo skaičių. Tuo požiūriu E, pasiūlymo konteksto civiliniai aspektai jau buvo numatyti, e, bet mes galėtume pasakyti bendro pobūdžio pastabų, įvertindami pasikeitusią e, paskirtusių pasisakymų toną. Mes kalbame apie savanoriškų sugrįžimų dažnesnį pasikartojimą. Europos komisija dabar skirtingai tai žiūri ir tai yra tiesiogiai susijęs su kriterijais, kurie gali uh, būti susijęs su grįžimo vengimo už kurį teidžiamas men sulaikymų didėjimą. Taip pat mes kalbame apie riziką e, visuomeniai ir valstybėms. Kitas klausimas, kurį jūs prašėte išnagrinėti, buvo, ar Europos komisijos pasiūlymas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Šis pasiūlymas tenkina subsidiarumo principą ir bendrai žiūrint, jis tenkina proporcingumo principą. Tačiau mes išsiaiškinome visą eilę specifinių išlygų. Ir tai buvo suderinta pagal atitikimo kriterijus. Ir tai yra išvardinta jums nurodome ekrane. Kalbame apie laisvanoriško išvykimo e, laikotarpio uždraudimą, suteikimo uždraudimą. Taip pat kalbėjome apie apeliacijų ribojimą vienu lygmeniu. E, tik tai jį galima teikti. Taip pat mes suprantame, kad reikia nustatyti aiškus laiko terminus apeliacijoms teikti. Kalbant dėl trečiojo klausimo, kurį jūs pateikėte ir norėjote, kad mes atsakytumėm, e, ko koks numatomas socialinis ir visuomeninis poreikis, poveikis, e, kurį sukels tas e, nelegalių migrantų e, naujasis reglamentas. Mes manome, kad visa eilė pagrindinių teisių bus numatyta ir keičiama kai kuriuose nuostatose. Mes kalbama apie tam tikro nepagristo sulaikymo grėsmės didėjimą. E, be to gali būti pažeista teisė į prieglopstį, e, nes e, ji yra siejama su, prie, su prievalė bendradarbiauti. Mes žinome, kad bendradarbiausime su trečiosiomis šalimis, kuriuose kartais asmenys gali būti sulaikyti dėl laisvanoriškų gražinimo greičiausia. Mes kalbame čia apie teisės būti išklausytam pažeidimą, nes kartais yra draužiama žmogui laisvanoriškai išnaudoti tam tik, po tam tikro laiko tarpo. Taip pat mes pastebėjome, kad egzistuos tam tikrų kliūčių, kurios neleis laiku pritaikyti reikalingų priemonių uh, E, pavyzdžiui, to negražinimo principo, jam gali iškilti grėsmė. Dėl naujų sienų procedūrų tą patį galėčiau pasakyti, kaip ir atsakydama į antrąjį klausimą, įvertinti labai sunku, poveikis yra labai tikslas. Po sienų kirtimo procedūra e, labai didelė dalimi priklauso nuo to, kaip yra deramasi ir e, prieglošio procedūrų reglamentas e, išplauks būtent iš dėrybų. Ketvirtas klausimas, kurį jūs mums teikėte ir norėjote, kad mes išnagrinėtume, tai yra siūlomas atitikimas ES prieglopšio politikai ir kitiems atitinkamiems teisėms aktams. Vėlgi, tai yra tikslinis vertinimas ir mes galėjome tik tai pažiūrėti, kaip šis pasiūlymas yra susijęs su visai lė kitų teisinių instrumentų. Ir tai reikalauja dviejų komentarų iš mano pusės. Visų pirma, mes pastebėjome, kas kad šis pasiūlymas yra ypatingas tuo, kad visoje eilėje nuostatų yra numatytas ne tik minimalus, bet ir maksimalus apsaugos lygis, kalbant apie tam tikras pagrindinės teisės, ypač kai kalbame apie prieigą prie teismo, prie teisingumo sistemos, mes manome, kad čia reikėtų labai atsargiai priiminėti teisės aktus, apie tai reikėtų labai atidžiai pagalvoti. O kitas mano komentaras būtų susijęs su faktu, kad e, procedūrinių saugiklių kurie yra uh, e, suteikime asmenims, norintiems pasipriešinti gražinimo procedūrą, yra labai ribotas. Kalbame apie tos žmonės, kurie prašė tarptautinės apsaugos, bet jų prašymas buvo atmestas, nors galbūt tie žmonės ir be nebe pagrindo uh, nori, kad jiems būtų pritaikytas negražinimo principas. Ačiū. Ačiū. Manau, kad žodis dabar bus kolegai. Okay, Dr. Fernandez, please. Great, thank you. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau pakalbėti apie e, peržiūrėtos išdėstymos nauja redakcija ekonominės e, padarinius. Iš esmės vertinime buvo remiamas e, Eurostato duomenimis, taip pat migracijos tinklo keliomis ataskaitomis bei tyrimais, kurias atliko prieglūštikimo ir migracijos agentūra taip pat ir komisijos atliktų vertinimo. Mes taip pat e, atlikome tikslinį tyrimą keturiose valstybėse narėse, bandėme atsižvelgti į įvairią patirtį, bandant įgyvendinti direk, gražinimo direktyvą dabartinę formą. Taigi Čekijos Respublika, e, Vokietija, Belgija ir dar viena šalis. Tai kai kurios šalis e, turi papildomų išteklių, pavyzdžiui, prieklapšių tikimo duomenų bazė, taip pat Frontex teikiama informacija. Na ir atliekant vertinimą, mes dar neskirtume tarp dviejų atvejų, pavyzdžiui, tiesioginių kaštų atsirandančių dėl, gra... dėl direktyvos taikymo, na, pavyzdžiui, dėl kaštų atsirandantis dėl turimų sistemų keitimo, o kita kaštų rušis tai yra pokyčių pasikoje atsirandantis ekonominiai kaštai, pavyzdžiui, dėl to, kad kad reikia sulaikyti, bet to, kad bus e, sustelkiama ne į priverstinį, o savanorišką grįžimą, kaip kad siūloma ir taip toliau. Taigi, kalbant apie tiesioginius kaštus, tai mes, e, kaip supratome, reikės naujų išteklių šaltinių valstybėms narėms, taip pat reikės atras kaštų ir Europos Sąjungai. 9, 14, 18, 22 straipsniai, dėl šių keturių straipsnių reikės didžiausių pokyčių valstybių narių lygių. Uh, Mes matome, kad reikės papildomų darbuotojų tam, kad būtų valdomas savanoriškas gražinimas, taip pat reikės papildomų išteklių koordinavimus tarp institucijų, ypač kai kalba eina sulaikymą ir gražinimą, taip pat e, reikės e, išteklių papildomiams informacinių technologijų e, pajėgumams, taip pat reikės 14 straipsnėje paminėtų komandų sukūrimo ar skyrių sukūrimo. Na ir galiausiai kaštai atsiras dėl to, kad reikės daugiau vietos laikymo centruose, bet to reikės specialių specializuotų mokymų darbuotojams, ypač e, atsižvelgiant į nelydimus e, nepilnamečius ir kitas pažymas grupės ir jų poreikius. Pavyzdžiui, kalbant apie sulaikymo kaštus, tai e, Italijos žinome, kad yra atidėta 13 milijonų eurų 11 naujų sulaikymo centrų sukūrimui, o Belgija šiuo metu statomi du nauji centrai, o vienas yra išplečiamas. Taigi štai tokia informacija iš kelių valstybių narių tam, kad įvertume kaštus Na, o kalbant apie europinį lygmenį, tai matome tris kaštų rušis. Pirmiausia, tai kaštai atrandantis dėl koordinavimas ir priežiūros poreikio, toliau dėl to, kad bus išplėsta ESO e, kompetencijas dėl 22 ir 18 straipsnių. Na ir galiausiai nusprendėme, kad reikės skirti papildomus e, finansinius išteklius AMIF tam, kad būtų skatinamas savanoriškas gražinimas. Na ir štai kok tokia mūsų išvadų dėl ekonominių kaštų apžvalga. Na, kaip jau minėjau, yra pasiremta įvairiais straipsniais, kur kalbame apie tikslinį gražinimą. Na ir kaip jau minėjau, tai yra įvairių ekonominių pasiekmių. Pavyzdžiui, pirmiausia, daugiau sulaikoma, daugiau privalomas gražinimas, daugiau savanoriško gražinimo, prastesnė uh, užginčiamų prašymų kokybė ir mažiau uh, užginčiamų. Pavyzdžiui, jeigu yra savanoriškas gražinimas, tai sumažės kaštai, taip pat uh, jeigu bus prastesnė gražinimo kokybė, atsiras daugiau kaštų, nes reikės uh, daugiau išteklių mm, uh, užginčiamus uh, įvertinti. 6, 17, 11 straipsniai to pasakoje bus daugiau sulaikymų. 2, 3 straipsnio atveju kaštai susijęs su tuo, kad e, vietoj savanoriško bus daugiau taikomas privesnis gražinimas, o kiti, kitos kaštos kategorijos susijęs su papildomais prašymais, skundais tie apskundžiami sprendimai. Pavyzdžiui, dėl neteisėtų migrantų, kurie nutarė išvyst, išvykti, taip pat šešėlinė ekonomika. Tiesa, nepavyko uh, rasti uh, dokumentų iliustruojančių sąsąją tarp neteisėtų migrantų ir šešėlinės uh, ekonomikos bei sąsajų su uh, priversiniu gražinimu ir jo veiksmingumu. Taigi, kol kas šiuo aspektu teks įvertinti. Na, dėl sulaikymo kaštų. Suteiksiu daugiau informacijos, kad įsivaizduotume, kokie yra šių kaštų mastai. Taigi čia matote e, su sulaikymu susijusių kaštų mastą. Na ir horizontaliai pasižiūrėkite, tai yra kaštai susijęs dabartinė padėtimi, jeigu viskas iš taip kaip dabar, ir matote, kad kaštai veikiausiai išauks, čia matote tas keturias šalis, dešinėje yra Belgija, 60 milijonų tiek dabar yra skiriama sulaikymą ir manome, kad tai išauks iki 140 milijonų po peržiūros iš esmės toliau. Žemiausia yra e, Čekijos Republika, manome, kad čia išauks kaštai nuo, vienas, nuo 600 tūkstančių iki 1,1 milijono. Tiek skaičių, nors aišku, jų yra daugiau. Tiek tyrimę. Dėkoju. Na kągi, dėkoju per, e, mokslininkėms už tyrimo pristatymą. Na, o dabar vėl kreipiuosi į pranešėją. Ar norėtumėte ką nors pakomentuoti? Na, nežinau, ar čia yra turinčių klausimų. Aš perskaičiau apie pusę ataskaitos ir dėkoju už pateiktą apžvalgą, santrumpą. Na, aš manau, kad tikrai sudėtinga gilintis į išlaidas, į kaštus. Na ir tikrai esu dėkinga uh, už jūsų pateiktą kaštų apžvalgą, nes tikrai mane skatina dirbti ties savanoriško gražinimo sistema. Nors viena vertus esu susitikinusi, kad tai yra oriau, sužiniau, sužingiau, bet aišku, kaštai yra svarbus. Nežinau, ar būtų klausimų iš kolegų pusės, ponė pirminkė. Kągi, judėt. Barbara, prašau. Ar turite klausimų ar pasibūdų? Dėkoju. Na, norėčiau pirmiausia padėkoti už labai gerą poveikio vertinimą ir beje yra vienas mane itin dominantis aspektas. Ir prieš tai pasisakydama jį jau paminėjau. E, man rūpė abu vertinimo lygmenys ir jūsų pristatymę tai taip pat e, paminėjote. Taigi, viena vertus prieš gražinimo sprendimą galima pateikti skundą, apskūsti šį sprendimą ir šiame kontekste man rūpi štai kas. Galbūt galėtų turėtumėte pateikti padėties valstybių narėje apžvalgą, jeigu bus atsisakyta šių dviejų ligmenų. Italijoje jau jų atsisakyta, liko tik tais vienas e, ligmuo, man rodos, Prancūzijoje ta padėtis yra panaši. O kaip yra kitose valstybės narėse? Jeigu tikrai norime tokios direktyvos, kuri užtikrinti veiksmingą gražinimą, o veiksmingas tai reiškia spartus, greitas, tačiau nemanau, kad abi savokos yra sinonimai. Dėkoju. Ar yra daugiau norinčių pasisakyti, sureaguoti? Netrodo, kad ne. Kągi, Tuomet paprašysiu atsakyti klausimus. Dėkuoju iš klausimus. Na, pagal pagrindteisių teisės aktus pakanka vieno jurisdikcijos ligmens ir apsiribojant vieno jurisdikcijos lygiu vis dėlto nepažeisima pagrindteisės su teisės aktų, tačiau yra valstybių narių, kur yra keletas uh, jurisdikcijų lygių, dalyvavome pokalbėse su kiekvienomis nacionalinėmis valdžios institucijomis, kurios prašė išlaikyti anonimiškumą ir šios institucijos uh, išsakė susirūpinimą dėl to, kad jeigu būtų tik vienas jurisdikcijos lygmuo, kils konstitucinių problemų. Na, neturiu nuodugnios uh, apžvalgos apie tai, koks yra jurisdikcijų lygis valstybės narėse, kiek tai liečia šią direktyvą. Šios apžalgos neturiu, tačiau galiu patikinti, kad e, pagal Europos pagrindinių teisės, teisės aktus nebūtina turėti daugiau nei vieną jurisdikcijos lygį, tačiau yra valstybių narių, e, kuriuose tų lygmenių yra daugiau ir jos išsakė, aišku, susirūpinimą dėl to, kad jeigu būtų tik jeigu būtų mažiau ligmenų, kiltų problemų su konstitucija. Dėkoju. Man atrodo, pranešėja yra labai patenkinta atliktų poveikio vertinimo ir darbo kokybę, taigi norėčiau padėkoti vertintojų komandai. Na ir nebejoju, kad jūs esate labai patyrusios. Na, o e, šešėliniai pranešėjai paragins kolegas pasinaudoti šią informaciją tam, kad uh, E, pranešimas būtų geros kokybės. Taigi, nebejoju, kad e, šešėliniai pranešėjai ir dirbantis ties šiuo pranešimu tikrai yra patyrę kolegos ir tikrai pasinaudos turimą informaciją. Na, na kai pradės sakinį, šitaip supranti, kad e, kaip ir stringi, bet ką darysi. Kaip ten bebūtų, paraginsiu kolegas dar sėki naudotis puikia suteikta informacija ir palinkėsiu sėkmės dirbant ties šiuo jautriu klausimu. Na, bet to per kitą posėdį, kitą sėki išklausysime tarybos ir komisijos. O šiaip dėkuoju poniai Rotenberg ir komandai. Kągi, kolegos. E, bendrijos vizų kodeksas. Vienas iš Fernandesų yra jo salėje, tai, na, tai bus paskutinis trilogas dėl vizų kodeksų, jis įvyko šiandien ryte. Taigi labai norime sužinoti, kas nutiko, kaip yra su bendrijos vizų kodeksu ir Mm, lauksime informacijos apie trilogo rezultatus. Vienas iš Fernandesų tai padarys. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai apie dabartinę padėtį. Po daugiau nei keturių metų trukusių dėrybų dėl labai sudėtingomis sąlygomis tik šiandieną pavyko faktiškai pasiekti politinį sutarimą dėl vizų kodekso per e, išdėsimo redakciją ir dabar jau turėsime Europos vizų kodekso reglamentą. Dėkuoju šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą per visą šį ilgą laikotarpį, kas galiausiai mums leido pasiekti gerą ir primtiną rezultatą. E, Na, dėkoju visiems tiems, kurie dalyvavo ir techniniuose posėdžiuose. Dėkoju sekretarieto nariams bei padėjėjams. Taigi, pirmasis trilogas vyko Austrijos pirmininką pabaigoje, gruodžio 13 dieną toliau. E, įvyko keletas svarbių šešėlinių pranešėjų sutikimo 9-22 e, sausio, po to vėl vyko sutikimai techninių lygių. Na ir galiausiai E, nesikiai įvyko, pavyko įveikti sunkumus darybose. Na ir galiausiai dėjome daug pastangų tam, kad pasiektume labai visapusišką susitarimą kompromisų dėka, juolab, kad e, taryba ir parlamentas, teisėkros institucijos buvo linkusios bendradarbiauti, parodė valią. Taigi tai ir lėmė sėkmę. Na ir iš tikrųjų yra veiksmingas kompromisas saugikliai ir kas leis e, gerinti bendradarbiavimą, atstovavimą. Na, o dėl vizų ir um, vizų kaštų 16 ir 17 straipsnis. Na ir čia pavyko pasiekti, kad būtų įtvirtinti įtraukti pagrindiniai parlamentui rūpintis klausimai, dėl kur kovojame. Taigi Na ir darybose pavyko susitarti, o dėl taikymo laikotarpių 19 straipsnis, tai kompromiso keliu mes nustatėme keturi, e, keturis mėnesius specialius nuostatos jūrininkams devyni mėnesius ir išimtis penkiolikai dienų išimčiams e, individualiais pagristais atvejais. Taip pat daugia, kar, daugkartinės vizos 29 e, straipsnis bei kaskatinė sistema, kai yra išduodamas uh, ilgalaikės daugkartinės vizos dažnai sieną kertantiems keliautojams, kurias išduos centrinės valdžios institucijos. Tai buvo aptarta parlamento pageidavimas reikalavimų, dar pavyko įveikti kai kurius sunkumus. Taip pat buvo įtrauktos tai saugikliai į 8 straipsnę. Be to, e, sąsajos su redmisija čia pavyko pasiekti sudėtingą kompromisą, pasirinkus formuluotės, pas, kurias pasiūlė komisija. Na ir tikslas yra duoti teigiamų postumių toms šalims, kurios yra linkusios bendradarbiauti su ES pagal redmisijos politiką. Toliau e, keliautojų sveikatos draudimas labai sudėtingas aspektas, 15 straipsnis. Na, kalba eina šiuo atveju apie štai ką. Kol kas nėra įrodymų, jog dėl trumpalaikių vizų atsirastų nepakeliama našta socialinėms apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemams valstybės narėse. Tačiau galiausiai bus privaloma įsigyti keliautojų sveikatos draudimą, jis įtrauktas į paketą, tačiau yra e, labai rimta peržiūros nuostata, trumpas laikotarpis ir valstybės narės e, pateiks faktais grindžiamų įrodymų dėl tos naštos, kurie atsiras jų nacionalinėms e, socialinės apsaugos ar sveikatos apsaugos sistemoms. Ir remintis šiais faktais e, pagristais įrodymais, komisija atliks nuodugnę analizę ir vertins e, būtinybę išlaikyti uh, šį sveikatos draudimo reikalavimą, ar galbūt priešingai ji pasiūlys, atsisakys, e, ats, pasiūlys atsakyti sveikatos draudimo. Toliau dar aptarėme e, tarybos pasiūlymus dėl specifinės vizų išdavimo tvarkos prie sienos. Na, parlamentas yra teikęs atitinkamų siūlymų, taryba tam grįžtai priešinasi. Na ir dėl e, galiausiai buvo nuspręsta sutikti su tuo, kad bus išbraukta ši specifinė sistema, pagal kurią būtų išduodamos vizos prie išorės sienos kompromiso dėliai teko su tuo sutikti. Taigi dabar norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šiuose ilgose keturis metus užtrukusiose dėrybose. Manau, kad pasiekime gerų rezultatų, atlikome savo užduotį pagal mūsų kaip bendro, mūsų tiekuros institucijos atsakomybę ir dabar jau turėsime atnaujintą vizų srities teisės aktą sutinkamai su Lisabono sutartimi. Na, Galbūt e, ne vienas iš mūsų šimtų procentų nėra patenkintas pasiektą pusiausvyrą, bet šiaip jau bendrai tariant, turime kompromisą, turime susitarimą ir atsižvelgiant į aplinkybės, e, kukliai paraginsiu palaikyti šį kompromisą tam, kad galiausiai būtų patvirtintas bendrijos vizų kodeksas nauja redakcija. Dėkoju. Becker, like Ačiū, toliau ponas Bikbek. Pone Bekeri. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau patikoti pranešėjui, kuris dėjo daug pastangų e, ir labai nuosekliai dirbo iš vien kartu su komanda ir su sekretariatu ir matome puikų darbo rezultatą. Taip pat noriu patikoti ir šešėliniams pranešėjams. Taip pat dėkoju ir jų komandoms. Na, vakar dėrybos truko septynias valandas. Na, ir iš tikrųjų rezultatas puikus. Taip pat noriu pasveikinti mus visus šios sėkmės progą, dėl to, kad baigti trilogai. Na, ir PP nuomonių labai svarbu supaprastinti galimybės verslininkams, vaikams, moksleiviams, studentams, mokslininkams, kultūros ryties veikėjams atvykti Europos Sąjungą. Na, o taip pat yra gerai, kad tai yra susijęta su gražinimu, redmisija ir su trečiojų šalių bendradarbiavimu. Be to, gerai, kad nebebus išduodamos vizos prie išorės sienos. Taip pat numatyta pareiga keliautojams įsigyti kelionės draudimą, ši pareiga išlieka, kaip sakė pranešėjas. Pasiekta, kad komisijos su valstybėmis narėmis atliks po keliurių metų šios nuostatos peržiūrą, tačiau šiuo metu galioja prievalį įsigyti kelionės draudimą. Taigi, aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, ko galime pasiekti galiausiai bendromis, nors darybos užtruko keletą metų. Na ir aš manau, tai yra parlamento ir lybė komiteto sėkmės pavyzdys. Dėkoju. Much, Labai ačiū Heinzai. Ačiū Fernandui už visą darbą. Ir lauksime, kol šis klausimas pasirodys plenarinė sesija kovo mėnesį. Puikiai padirbėta. Ačiū. Bent šiokių tokių gerų žinių. Toliau pereiname prie šeštojo klausimo. Pritarimo procedūra dėl tarybos sprendimo suteikiančio leidimą valstybės narėms tapti e, Europos tarybos konvencijos dėl integruotos saugumos ir paslaugų požiūrio per futbolo mačius šalimi. Valstybės narės turi gauti leidimą pasirašyti ir atvikuoti konvenciją dėl tų konvencijos dalių, kurios yra ES e, kompetencijos dalis. Taigi, konvenciją galima pasirašyti nuo Liepos 3 dienos 2016 metų. Siekiama užtikrinti saugią aplinką per futbolo rungtynės. Taigi pranešėjas yra ponia Kaufman. Silvijona, ar norėtumėt pristatyti čia pritarimo procedūrą? Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, Klodai. Ka, apie ką eina kalba? Mano uh, Pranešime kalba eina apie Europos tarybos susitarimą ir e, integruotas paslaugas futbol žinių ir kitų sporto renginių atveju. Š Šis susitarimas e, buvo pasiektas 16 metais, tai yra vienintelė tarptautinė prievalė, privaloma prievalė, kuri užtikrina bendradarbiavimą tarp visų viešų ir, privač... ir privačių veikėjų, subjektų, kurie dalyvauja rengiant sporto ar futbolo renginius. Na, ES nėra šios sutarties šalis. Valstybės narės, kiekviena paėmus, yra šios sutarties narės. Na, o taip pat dėl, nu, dėl, jos gali tapti. Uh, kai kurių sutarties dalių vietomis šalimis, kai tam duoda leidimą Europos Sąjunga. Kalba eina apie 11 straipsnio 2-4 dieną, ten kalba eina apie su futbolu susijusios informacijos teikimą. Taigi Europos Sąjungos lygių yra 2000, e, 2002 metų 324 e, sprendimas dėl bendradarbiavimo futbolo žaidinių atveju. Jis jau aptartas. Taigi futbolo žaidinės ir sporto renginiai turėtų būti saugus renginys visiems dalyviams ir svečiams, tai turi būti užtikrinta saugi aplinka, taigi sutinku su tikslu sukurti saugią aplinką tokiems renginiams, teikiant paslaugas ir užtikrint apsaugą. Pavyzdžiui, per apsaugos ir saugumo priemonės bus užtikrinama, kad žaidynės besilangantis asmenys gali saugiai atvykti į renginio vietą ir renginio vietoje taip pat jie bus apsaugoti nuo sužydimo ir sveikatos rizikos. Taip pat reikia užkirsti kelią smurtingam elgesiu susijusiu su futbolo žaidynėms, nuo jeigu vyktų reušės, jas reikėtų, už jas reikėtų nubaukti. Pavyzdžiui, pas paslaugų dėga turi būti pasirūpinta, kad atvykstant į stadioną ir jame esant, e, ši patirtis visiems bus maloni ir tai galima užtikrinti per tinkamą infrastruktūrą, įskaitant infrastruktūrą vaikams, žmonėms su negale, seniems žmonėms, tam, kad kiekvienas pilietis galėtų pilnai pasimėgauti sporto renginiais. Na, o ekspertų komitetas e, prižiūrės, kaip laikomasi šios sutarties, kaip įvykdoma problema. Na ir labai svarbu, kad ne vien tik tais futbolo asociacijos kaip FIFA ir EFA tuo rūpintųsi, bet ir tokios organizacijos kaip Football Supporters Europe arba Supporters Direct Europe. Jie atstovauja futbolo aistruoliams visoje Europos Sąjungoje. Taip pat atkreipsiu dėmesį į priemonės, kuriomis turėtų būti užtikrintas tikslas. Ir atkreipsiu dėmesį vieną konkretų aspektą. Labai gerai, kad sutartyje pasirinktas principas, principas, pagal kurį sutarties šalis e, rasistinio ar diskriminuojančio elgesio, kaip pavyzdžiui, homofobijos ar seksizmo ar rasizmo atveju turėtų taikyti konkrečias procedūras sporto renginių atveju tam, kad būtų nutrauktas toks elgesys. Mano manimo labai svarbu, kad valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti šio aspekto užtikrinimui. Tolerancija, respe, pagarba ir vienodos sąlygos yra mūsų visuomenės vertybės ir jos nenustoja galiuoti ir sporto renginių atveju. Būtų džiugu, jeigu mes kaip parlamentas e, daugumą patvirtintume šį Europos tarybos e, susitarimą, nes tikrai daug valstybių narių ketina prisijungti prie šios sutarties, ją pasirašyti. Na ir tikiuosi, kad valstybės narėšė sutartis bus kiek manoma anksčiau ratifikuota. Dėkuoju. Ačiū Birgit, ačiū Silvijai už paaiškinimą. E, labai aiški procedūra. Ir visuomet, kai kalbam apie futbolo procedūras, aš uh, Prisimenu, kad jūs e, buvote vicepirmininkė, kai mes gavome pirmąją EFA deklaraciją raštu, kurioje buvo kalbama apie kovą su racizmu futbole. Jūs tada buvote vicepirmininkė ir galėjote suorganizuoti specialią parlamento sesiją, kad mes galėtumėm kuo anksčiau patvirtinti tą deklaraciją. To mes turėtumėm niekada nepamiršti. E, tai buvo mums nepaprastai svarbu. Tai buvo pirmoji deklaracija tokia tema. Tada nebuvo lengva surinkti reikalingų parašų. Ir aš prisimenu e, jūs visuomet, kai kalbam tą temą. Kolegos, ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų pasisakyti norėtų? Pana Šogor, labai atsiprašau, kad aš čia nelaiku įsikišau ir pasisakiau, bet antradienį šiandien ir po pietų, todėl prašom toliau kalbėti tą temą. Well, Aišku, kai stebi Britų futbolą, supranti, apie ką jūs kalbat. Išlikim padorus, prašau. Aš nesu Anglijos rėmėjas, aš esu Škotijos rėmėjas, tas yra dar blogiau. Ir nereikėjo pradėti iš vis tą temą kalbėti. Okay, Aš visiškai sutinku e, su tuo, kad pagrindinė priežastis reikia atnaujinti Europos tarybos dokumentus dėl e, spurto ir rasizmo e, sporto renginiuose. Mes turime užtikrinti geriausiai įmanomą, e, geriausius įspūdžius visiems dalyvaujančiams sporto renginiuose arba juose juos stebintiems, todėl reikia užtikrinti saugą ir saugumą ir taip pat reikia garantuoti, kad tokie asmenys galėtų uh, saugiai jaustis aplinkoje. Aš kaip futbolininko tėvas puikiai suprantu, apie ką kalbame, nepaisant to, kad yra labai daug skundžiamasi dėl priešiškų pasisakymų, dėl rasistinių pasisakymų. Tokio manifestacijų dar labai dažnai matome sporto renginiuose. Labai dažnai prieš futbolo žaidėjus iš mano vengrų mažumos Rumunijoje labai dažnai girdime ir Europos taryba uh, rengdama ataskaitą apie mažumų apsaugą mano valstybėje tą paminėjo. Toks neprimtinas elgesys neapsiriboja tik futbolo stadionais, jo galima pastebėti ir kitose sporto renginiuose, pavyzdžiui, krepšinėje, kur dažnai girdime prieš etninius vengrus nuteiktų seksualinių rasistinių pasisakymų. Toks, tokie neapykantos pasisakymai, net jeigu jie ir neužsukuria smurto stadionuose, uh, E, jie persikelia į kitas viešasias erdves labai lengvai. Kad e, kovotume su tokiais reiškiniais, mes turime išlaikyti pagrindinius sporto principus - tolerancija, pagarba, sąžininkas žaidimas, taip pat mes turime kovoti su smurtiniais, rasistiniais pasisakymais ir kitų netoleruojamų elgesių. Mano frakcija pasisako už tai, kad būtų suderinti visi standartai ir kad mes galėtume bendradarbiauti šioje srityje. Naujojo Europos tarybos konvencija yra pasirašoma ir mes raginame visas valstybės narės, ją kuo greičiau ratifikuoti. Ačiū. Labai ačiū, ponė Šogar. Labai įdomu buvo. Ačiū. Ar šešėlinė pranešė norėtų pasisakyti tuo klausimu? Ne? Tada ir viskas. Tada prašysime Europos komisijos pasisakyti. Ponas Džietakos. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Europos komisija džiaugiasi palankiamis, e, palankiu rekomendacijos projektu, kurį pateikė pranešėjas. Praėjusią savaitę mes turėjom galimybės susitikti su kultūros komitetu ir ten girdėjome labai pozityvų įvertinimą, tai vyko sausio 22 dieną. O dabar jau, kai rekomendacija pateikta, mes laukiame Europos parlamento pritarimo, kad taryba galėtų užbaigti pradėtą darbą ir formaliai patvirtintų visus sprendimus ir tada ratifikavimo procesas galėtų bent jau prasidėti e, deramai. Tai yra labai svarbu, nes kaip jau buvo pasakyta diskusijoje ir rekomendacijos projekte, svarbu paskubėti, kad mes galėtumėm išaiškinti valstybių narių, norinčių dalyvauti Europos tarybos konvencijos pasirašyme, e, sąrašą Ačiū. Ačiū Europos komisijai. Trumpai taryba. Taip, ačiū pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu pirmininkančios valstybės vardu. Aš irgi noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės šią diskusiją. Ir labai pozityviu e, pranešimu, taip pat e, pranešėjo paaiškinimais. Mes apie tai jau kalbėjome birželio mėnesį darbo grupėje. Buvo priimtas vienas pakeitimas, e, vadovaujantis teisės tarnybos nuomonė. Pateikėme šį klausimą Koreper ir tarybai spalio pradžioje. Ir tuo pagrindu mes labai maloniai prašome, kad jūs sutiktumėte, kad sprendimas būtų patvirtintas. Ir tai turi būti padaryta kuo greičiau, kai tik, e, kai tik gausime sutikimą, tą ir padarysime. Taigi labai ačiū, kad apie tai kalbate. Galiu pasakyti tik tai, kad taryba dirbs operatyviai. Ačiū. Na ir paskutinis pasisakymas šešėlinėms pranešėjams. Pranešėjai, atsiprašau, Silvija. Dėkoju, Klodai. Dėkoju už tai, kad priminėjai mūsų politiniam darbui labai svarbę situaciją. Kiekvieną sykį, kai per Europos ar futbolo čempionatą e, matau šią kampaniją ne rasizmui ir dalyvauja įvairūs e, futbolinkai iš viso pasaulio, e, tai manau, kad ES gerai, kad labai anksti tematizavome šią problemą. Na ir nors e, vyksta šios geros kampanijos, jos paremamas, tačiau, kaip minėjo kolegos, žinoma, kad e, rasizmas, homofobija, seksizmas ir toliau išlieka didelė problema, todėl tikrai labai norėtųsi, kad bus prisijungta prie šios Europos tarybos konvencijos ir sprendimo, nes tikrai dar Yra daug darbo šios rytyje. Dar šiek tiek apie laiko terminus. E, vasario 19 dieną įvyks balsamas komitete, o per pirmąją kovo plenarinė sesija Strasbūrė numatyta balsuoti plenarinė sesija. Ačiū pakeitimo patikimo terminas yra vasario 6 diena. Labai ačiū. <clears throat> Ačiū už pozityvumą jūsų prezentacijų. Ačiū. Septintas klausimas. Kalbėsime apie pasiūlymą dėl taisyklių, kurios palengvins finansės ir kitokios informacijos, e, kurias siekiama tam tikrų nusikaltimų prevencijos, išteiškinimo tyrimo ir baudžiamojo tyrimo e, gavimo. E, vyko du politiniai trilogai, daug techninių susitikimų Po to, kai buvo suteiktas mandatas e, gruodžio mėnesį plenarinėme posėdėje, pranešėjas Emil Radev, bet jo nematau salėje. Ką tik atėjo, atsiprašau. Taigi, ponė Radev, gal jūs pristatytumėt šį dosiją ir pasakytumėt, kas pasiekta tarp institucinėse dėrybose. Prašau. Благодаря, господин председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, labai trumpai kalbėsiu. klausimas rengiant šį dosiją, e, atsiprašau, e, darbas tvarkant šį dosiją buvo, vyko labai intensyviai. Nuo gruodžio mėnesio vyko du trilogai ir penki techninio pobūdžio posėdžiai. Pažangos pasiekta ženkliai dėl didelės teksto dalies, tačiau išlieka dar labai daug atvirų klausimų. Europos parlamentas pateikė keletą pasiūlymų. E, E, kaip pasiekti kompromiso dėl išliekančio atvirų klausimų, tačiau kompromisus valstybės narės atmetė. Dabar e, vyks dar vienas politinis trialogas ir jeigu mes norėsime, kad šis dosie būtų patvirtintas iki kadencijos pabaigos, laiko nebeturime. Taigi, jeigu norime, kad ES taptų saugesnė informacijos keitimėsi, turime suskupti. Pasakysiu labai aiškiai, jeigu nebus pasiektas kompromisas tarp Europos parlamento ir tarybos, nebus susitarimo. Ir būtent valstybės narės bus atsakingos už tai. Jos negali tikėtis, kad e, keitimasis informacija vyks tokiu pat lygmeniu kaip dabar, nes dabartinis lygmuo yra nepakankamas. E, jį reikia E, sugriežtinti, žinant, kiek teroristinių išpolių dabar vyksta ir kokie yra ryšiai tarp organizuotų nusikaltėlių ir finansavimo šaltinių. Ačiū. Ačiū, ponė Radev. So, uh, Labai ačiū. Kartais man netgi norėtųsi, kad pasisakymai būtų ilgesni. Nedažnai, bet. Balsavimas numatytas pusė penkių. 16.30. Kartais aš norėčiau, kad balsavimo sąrašai būtų ilgesni ir pritrauktumėm daugiau narių. Aš visų pirma norėčiau atsiprašyti, nes iš pradžių norėjome, kad būtų daugiau punktų pateikta balsavimui, kad jums būtų verta čia ateiti, jeigu suprantat, ką turiu galvoje. Bet e, per kar kuriuos balsavimus mes pralaimėjome. Vieną punktą atidėjome iki pirmadienio. Aš labai atsiprašau, kad aš jūs atitempiau čia. Tik dėl vieno balsavimo. Labai atsiprašau. Turbūt jums dėl to nelengviau. Ačiū už dalyvavimą. Norėjau tik sužinoti. Iš pagarbos kolegoms, kurie atvyks balsuoti. Kadangi tik vienas punktas. Aš įsivaizduoju, kaip jie susinervins, jeigu mes pradėsim balsuoti dabar. Ir kai jie ateis, jau viskas bus pasibaigę. Gal jūs nieko prieš, jeigu penkių minučių pertraukėlę padarytumėm, ar viskas gerai? Ar visi jau pradeda užmigti? Aš žinau, kad mano balsas yra migdantis šiandien po pietų. Nesijuokit per garsiai, nes nelabai mandagu. Žmonės renkasi balsuoti. Gal padarykim penkių minutėlių pauzę, o po to galėsime balsuoti. Ar tvar sutinkate? penkių minučių pertrauką ir paskui balsuosime. Labai atsiprašau. Nelab, nelabai patogu visiems, bet taip jau reikia.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 Colleagues, um, just mentioning also... Kolegos noriu pasakyti, kad jeigu atėjote balsuoti, e, bet norite kuo greičiau išeiti, neišeikite, nes reikia kvalifikuotos daugumos. Jeigu jau atėjote balsuoti, tai palaukite, nes čia reikės kvalifikuotos daugumos.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 Okay, colleagues, uh, if we could... Kolegos, prašom susėsti. E, balsuosime netrukus. Norėjau atsiprašyti, kad surinkome visus, dėl to vieną balsavome. Norėjome, kad būtų daugiau tų balsavimų, kad būtų apsimokėtų jums čia ateiti, bet kitas galimas balsavimas atidėtas iki pirmadienio mes čia nieko negalėjom padaryti, atsiprašau, kad balsuosime tik tai dėl vieno dokumento. Bet jums dėl to tik teko čia ateiti. O balsuosime šiandien dėl to dalyko, dėl to, kad reikia pateikti pranešimą plenarinę sesiją. Bet to balsavimo čia nebūtų galima to padaryti. Taigi, ačiū, kad atėjote, ačiū už laiką ir kantrybę. Taigi, pradedame balsavimą, kad galėtumėte išeiti, kai baigsime balsavimą kvalifikuotos daugumos būdu. Taigi, turėkite galvoje balsuojant dėl galutinio teksto. Taigi, e, viskas komplikuota, pirmiausia, dėl posėdžio tvarkos pasisakymas. yeah, how do we start the vote? Okay, so I'm starting the... Taigi pradedame balsavimą. Mm, negalėjo būti lengva. Pradedame balsavimą. Ar turite pasiūlymą dėl žodinio pakeitimo? Malen Bjork turi pasiūlymą. Prašom. Ačiū pirmininkė. Džiaugiamės, kad galime šiandien balsuoti, nieko baisaus. Aš pateikiu pakeitimą žodžių dėl situacijos Jemene. Tai yra didžiausia humanitarinė krizė pasaulyje ir turime plenarinėje sesijoje pasakyti prieš e, ginklų pardavinėjimą Saudo Arabiją, apie tai padarėme. Ir žmonėms saugiaus vietą pasiekti nėra jokių teisinių galimybių. Ir šis pakeitimas Jemeno žmonių saugumui yra būtinas, mes reikalavome, kad būtų įmanomas veiksmų, kad būtų užtikrintas jų saugumas ir reikalavome, kad komisija pradėtų uždavinėti humanitarinės vizas, laukti jau nebegalime. Ačiū, Malin. Aš, aišku, negaliu ginčyti su bet kokiu tavo pasakyto pakeitimo e, aspektu, bet kai dėl paties žodinio pakeitimo Tai ar jis atitinka šio pranešimo turinį yra klausimas. Dėl to aš kaip pranešėjas turiu pasakyti, kad jis netinka šiam pranešimui. Ir dabar turiu paklausti, ar kas nors prieštarauja šiam žodiniai pakeitimai. Ar kas nors prieštarauja? Ar turime keturis prieštaraujančius? Taip, daugiau negu keturis. Aš e, sutinku su to tūdriniu, ką jūs sakėte, bet daugiau kaip keturi nariai prieštarauja šiam pakeitimui. Taigi dabar balsuojame. Vienuoliktas pakeitimas, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Dar balsuojame. Dabar baigiame. Atmestas. Toliau 12 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Taip pat atmestas. Toliau konstatuojamosios dalis. Pirmas pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas atmestas. Taip pat toliau antras, atsiprašau, atsiimtas, trečias pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Toliau pirmas kompromisas. Prašom balsuoti. Baigiame. patvirtintas. Toliau aštuntas pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Devintas pakeitimas. Atsiprašau, dešimtas. Balsuojame. Aš šiandien man nebūdingų būdų esu lėtas ir nervingas. Baigiame balsavimą. Dėl ko taip sako? Dėl to, kad aš Britas? Balsavimas baigiamas. Kas atsitiko? Jau buvo užbaigtas balsavimas. Jis buvo atmestas. E, Judit, ar sėdite? Paskutinis balsavimas vardinių bals, balsavimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtina 53 už, niekas neprieštaravo ir niekas nesilaikė. Ačiū už jūsų užuojautą. Mums reikia balsuoti dėl įgaliojimo kvalifikuotos daugumos būdų. Prašom kolegos balsuoti. Gražinkite balsavimo kortelę, kortelę Silvijai. taip aš nebegalėsiu grįžti į Europos Sąjungą. Taip, mes dar neištojame iš tiesų. Balsavimas baigtas, priimta 50 už 2 prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū už kantrybę, labai esu jums dėkingas. Galėsime teikti šį klausimą plenariniai sesijai. Atsiprašau dėl to vienintelio balsavimo šiandien. Labai ačiū.

So, colleagues, um, we could get started. Periname prie dešimtojo klausimo. Jei kas nors norėtų tai padaryti, ponia Dejongai, jūs atėjote, sėdite tiesiai prieš mane, pradėsime šio klausimo aptarimą, nors žmonės vis dar kalbasi. Kolegos, reikia pradėti kito klausimo aptarimą. Prašom eiti pasikalbėti už salės durų, mes dirbsime toliau. Taigi tas klausimas yra siūlomas reglamentas, e, steigiant e, apskaitimo, paramos ir apmokymo programą e, Euro apsaugai nuo padirbinėjimo 21-27 metams periklės ketvirtoji programa. Tai yra DFP pro, sistemos dalis pranešėjas yra ponas De Jong, kuris pristatė pranešimo projektą sausio 7 dieną. Taigi šiandien reikia aptarti pakeitimus, jų yra apie 38, o balsavimas numatytas vasario 4 dieną. Taigi Dabar galime išklausyti situaciją, kokia yra su šiuo pranešimu. Denis Dejong. Ačiū, Klodai. Iš tiesų pakeitimų nėra daug, kaip minėjote. Taip pat ir programa yra mažesnė. Man atrodo, jos tikslams pritarė visi šešėliniai pranešėjai ir pats pranešėjas, aišku, niekas nenori pakirsti pasitikėjimo e, ekonomiką, jeigu cirkuliuotų padirbti eurai. Dėl programos tikslo nėra jokių nesutarimų. Turiu pasakyti, kad kuo daugiau apie tai galvoju, tuo labiau galvoju, ar reikia šios specialios programos šalia teisingumo programos pavyzdžiui, bendroje rinkoje e, turime programą, e, e, kam reikia tų mažesnių programų, bet apie tai nekalbame mano pranešime, nes dirbame to pagrindu, kad tai yra atskira programa ir bandėme įtraukti čia kaip galima daugiau idėjų, kiek įmanoma. Svarbiausios pakeitimuose teikiamas idėjos yra tai, kad reikia įtraukti trečiosią šalis, kur naudojamas euras arba kur kurios turi, ir, kuriuose vyksta veiklas susijusių padirbinėjimų, kovos su padirbinėjimų. Trečias dalykas dėl ECB ir Europolo įtraukimo. Ir trečia dėl svarbiausių rezultatų rodiklių, bet tai jie turėtų būti valdomi be papildomų didelių išlaidų. Taigi šį rytą įvyko pirmasis ir vienintelis šešėlinių pranešėjų susitikimas dėl šios programos nes balsavimai bus kitą savaitę. Tai buvo konstruktyvus posėdis, buvo nu, parengti keturi kompromisiniai pakeitimai dėl programos tikslų. Ir dėl svarbiausių rezultatų rodiklių, kurie yra būtini. Ir galiausiai parengėme tokių rodiklių sąrašą kurie įrodytų programos e, naudingumą, o ne šiaip padirbinėjimo situaciją Europos Sąjungoje. Ir kaip pranešęs galiausiai dar gavau laišką, jūs taip pat pirmininkė gavote tą laišką dėl horizontalaus klausimo dėl deleguotojų aktų. Čia nebuvo niekino pakeitimas, bet kadangi mes norime būti tokia pat situacijoje kaip ir kitos programos. Mes turime kompromisinį pasiūlymą, kuris numato, kad darbo programa bus rengiama pagal deleguotosius aktus, kaip ir kitų programų atveju. Taigi tokia situacija, manau, kad čia yra nemažai sutarimo dėl šio pranešimo. Ačiū. Labai ačiū. Iš tikrųjų, nuostabi tema - pinigų padirbinėjimas. Tomas, PP šešėlinis pranešėjas, prašom. Ačiū, ponia pirmikė. Noriu pritarti viskam, ką pasakė kolega Denis De Jong. Jis puikiai šiandien pirmininkavo šešėlinių pranešėjų posėdžiui. Ir tikrai džiaugiausi, būdamas šešėlinių pranešėjų posėdžio dalimi, nes Atmosfera buvo labai konstruktyvi ir buvo apsikeista frakcijų pozicijomis. Kartais būtina neteikti daug pakeitimų dalykui, kuris ir taip gerai veikia Buvo parengti trys ar keturi kompromisiniai pakeitimai, kuriems galima pritarti, man atrodo, visos frakcijos. Ir galima baigti šį darbą puikiais rezultatais. Ir aš džiaugiuosi, kad tarp frakcijų nėra jokio nesutarimo. Ir norėtume patvirtinti šį puikų kompromisą, kuris veiktų ateityje, o svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad remiame Deniso darbą. Sveikinu ir džiaugiuosi, kad man teko su juo dirbti su šiuo dokumentu. Ačiū Tomas. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Ne. Ačiū Denis. Lybėje Balsuojama bus vasario ketvirtą dieną. Ar norite dar ką nors pasakyti? Ne? Ačiū už jūsų darbą. Atsiprašau, komisija labai nori kalbėti apie tai, ar ne? Ekofinas. Nekalbėkite per ilgai tik tai. Ačiū, ponė pirminkė. Labai trumpai. Mes atstovaujame ekonominių ir finansinių reikalų generalinį direktoratą, kuris atsakingas šią programą. Iš tikrųjų, džiaugiamės pranešėjų atliktų darbų. Tai yra labai svarbus klausimas, dėl kurio komisija prašo dėmesio. Periklės programa yra gana maža programa, kaip žinote. Ja sudaro vienas E, konkursas su dviem terminais. Jeigu numatysite deleguotai aktą tam, kad būtų galima patvirtinti metinę darbo programą, tai sukurs didelę administracinę naštą ir laiko apribojimus, nes, kaip žinote, deleguotai aktai e, užima du mėnesius, kol jie yra baigiami, o tai yra netrumpas laikotarpis. Žinoma, vyks prieš tai konsultacija su Europos centriniu banku, Europol ir valstybinėmis narėmis. Tai taip pat užtrunka laiko ir galiausiai, galiausiai turėsime metinę programą ir finansavimo sprendimą, kurie bus patvirtinti tik pavasarį. Tai sukuria problemą, nes visų pirma finansų reglamentas teigia, kad finansavimo sprendimai patvirtini pagal 110 finansų reglamento straipsnį turi būti patvirtinti iki kovo pabaigos. Ir antra, dėl to atsiras problemų paramos gavėjams, nes jie turės tik tai vieną terminą konkursui rudenį. Tai mūsų nuomonė smarkiai pablogins programos efektyvumą. Na ir antra, pasak mūsų teisės tarnybos, finansinio sprendimo ir metinės darbo programos patvirtinimas pagal 110 finansinio reglamento straipsnį suteikia komisijai specialias galės. Tai komisija gali įgyvendinti biudžetą pagal 317 sutarties straipsnį o tam prieštarauti per deleguotojai aktą negalima. Taip sako mūsų teisės tarnyba. Na, žinoma, dar pažiūrėsime, kiek dar galima pasikonsultuoti su kitomis e, šalimis. Jau ir taip turime aštuntojo straipsnio konsultacijas ir tai darysime, bet nematome jokios pridėtinės verties, jeigu bus patvirtinti deleguotai aktai. Turint galvoje programos specifiškumą, mažą biudžetą ir mažai paramos, mažą paramos gavėjų skaičių, mes nemanome, kad būtų tinkama numatyti deleguotą į aktą. Ačiū kolegams iš Ekofino. Aš tik pajokavau. Įdomu matyti skirtumus tarp uh, Home generalinio direktorato ir jūsų, kaip jūs viską patikite tema tikrai žavinti. Dėkojame pranešėjai ir dėkojame Tomui už darbą su šiuo dokumentu. Dabar trumpa pertraukėlė, nes komisijos narė Jurova ateis 5 valandą. Ji jau ateina. Dėkoju kolegoms, kurie laukite jos. Turime aptarti svarbių temų su ją. Taigi prašom neišeiti. Ji ateis penktą valandą. Taigi pertraukėlė iki penktos valandos. Ir ponia Jurova tada ateis. Ačiū.

Uh, Kolegos, noriu atsiprašyti, komisijos narė vėluoja, nežinau kodėl. Ne aš atsiprašinėjau, bet tiesiog pasakau, kad komisijos narė vėluoja. Ar žinot, kodėl vėluoja? Okay, and... Jau eina komisijos narė. Nežinau kodėl, galiu tik atsiprašyti, kad jos nėra. Ačiū už kantrybę. Sorry, uh, with... Labai atsiprašau, ką tik kalbėsiu su komisijos nare. Jų užstrigo kelyje. Jau yra šalia Europos parlamento, už dviejų minučių ateis. Prie durų jau stovi. Okay, thank you, Thomas, for that e-, extra information. That's most helpful. Ačiū Tomui už šią informaciją. Ačiū. Somebody should film this committee for like a kind of sitcom or reality TV show. And you would... Reikėtų, kad kas nors nufilmuotų tą komitetą kaip kokį realybės komedijinį serialą. Uh, labai naudinga jūsų informacija. Dvi minutės dar lauksim. Ačiū. Last but not least.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 Okay, colleagues, um, I think also there was a bit of a misunderstanding. Kolegos, panašu, kad nesusipratimas iškil. Visiems dėkoju už kantrybę, ačiū komisijos nariui už tai, kad jie atėjo. Vietoj to, kad šnekėtume apie viską iš eilės, dabar jau pradėkim. Nežinau, kad visi pavargom. Dienos pabaiga ir aš labai džiaugiuosi, kad kolegos buvo kantrus. Ačiū komisijos nariai, kad atėjote. Žinau, kad nesusipratimas įvyko dėl laiko. Taigi, vyko posėdis įvairiomis temomis ir aš norėčiau Jums priminti, kad vyks antrasis bendras privatumo skydo peržiūros e, dokumentas. Taip pat kalbėsime apie e, bendras dėrybas su Japonija, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, taip pat kalbėsime apie elektroninius įrodymus. Tai yra pagrindinės temos. Ir aš norėčiau kolegoms priminti, kad komisijos narė jau dalyvavo komiteto posėdėje spalio mėnesį e, Po to įvyko antroji bendra peržiūra ir dabar jie pristatys galutinę ataskaitą komitetui, kuri turės būti patvirtinta. Taip pat norėčiau paminėti, kad labai daug įvyko vidinių susitikimų ir posėdžių. Aš esu labai dėkingas už visą tai, įskaitant ir susitikimą praėjusią Strasbūro sesiją. Dėkui. Tęsime kontaktus. Atsikvėpkite komisijos narę. Aš jūs ve, Vėra vadinau penkerius metus, o pasirodo, jūs esat Vera. Atsiprašau, kad penkerius metus neteisingai jūsų vardą tardavau. Taigi, Vėra, prašom. Ir paskui pasikeisim nuomonėmis. Much, uh, Claude. Ačiū, Klodai. E, mėlyjeji kolegos, aš visų pirma labai atsiprašau, kad vėluoju. Mesgi kaip mašinos ir kai man pasako būti kažkur laiku, Aš ir nevėluoju, bet čia mano darbo tvarkėje buvo pažymėta 17.30, todėl aš labai atsiprašau, nes e, buvo planavimo klaida. Tiesiogiai perinu prie temos. Prižadėjau, kad po to, kai bus patvirtintas privatumo skydo peržiūros dokumentas, e, ateisiu pas jūs ir pristatysiu naujausią padėtį. Taip pat galvojame, kaip galėsime atnaujinti duomenų apsaugos dalį. Jūs paminėjote visą eilę kitų temų ir aš esu pasirengusi jas šiandien su jumis aptarti. Pirmiausia, dėl privatumo skydo peržiūros. Esu tikra, kad jūs pastebėjote, jog duomenų apsaugos ir valdysenos klausimas e, politinėje darbo atvarkėje gauna vis daugiau reikšmės. Praėjusią savaitę iš Davos E, girdėjome informacijos, kad kanclerė Merkel, Japonijos ministras pirmininkas ir kiti pradėjo kalbėti apie pasaulinės duomenų apsaugos taisyklės ir mokesčių sektorių, įskaitant ir dirbtinį intelektą bei kitas inovacijas. Aš manau, kad mes šioje salėje visi sutiksime, kad pats laikas pradėti pasaulinio masto diskusiją. Europa uh, užima labai gerą poziciją, kad galėtų prie šios diskusijos prisidėti ir netgi jai vadovauti. Norime sukurti geriausią šio laikinčiškas e, duomenų apsaugos taisyklės, norime nustatyti geriausią pasaulinį standartą, kad taip atsitiktų, reikia sukurti sistemą, kuri mus įkvėptų, o ne atkalbėtų nuo to tikrų veiksmų. Tokiu būdu galėsime sukurti visuomenės pasitikėjimą skaitmeniniu pasauliu vietoj to, kad jie bijotų painiavos. Man bus labai įdomu išgirsti jūsų pasiūlymų tą, tą temą. Dabar grįžkime prie pastarojo meto pokyčių čia Briuselėje. Žinia, Europos komisija e, antrosios e, metinės ES ir JAV privatumo skydo veikimo peržiūros ataskaitą paskelbė 2018 e, m. pabaigoje. Per peržiūrą mes palaikėme ryšį su pilietinė visuomenė, su privatumo skydo įmonėmis ir atitinkamais JAV institucijomis. Iš ES pusės nepriklausomos duomenų apsaugos tarnybos vaidino labai svarbu vaidmenį ir jos aktyviai dalyvavo peržiūros procese. Kaip ir prieš metus mes e, galvojame, kaip išspręsti problemas santykiuose su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Europos parlamentas savo susirūpinimą išreiškė Liepos mėnesio rezoliucijoje. O mūsų diskusijoms svarbiausia yra pasiekti rezultatų naudingų mums. Junktinės Amerikos valstijos, jų administracija ėmėsi visos eilės žingsnių, kad sureaguotų Europos komisijos rekomendacijas ir susirūpinimą išreikšti Europos parlamento. Prekybos departamentas dar kartą sustiprino sertifikavimo procesą ir federalinis prekybos komisaras ėmėsi aktyvesnės pozicijos, kad sistema būtų sugriežtinta. E, privatumo ir pilietinių laisvių stebėsenos valdybos nariai buvo paskirti. E, valdyba surinko kormą ir 28 e, ataskaita prezidento politikos buvo parengta. Europos komisija išskiria šešias rytis, kuriams ateityje reikės ypatingo dėmesio. Tarp jų vykstantis prekybos komisijos tyrimai įskaitant ir Facebook Cambridge Analytica atvejį. Taip pat buvo pateiktas pirmasis skundas e, ombudsmenui. Man malonu pranešti, kad bendras spaudimas atnešė rezultatų dėl privatumo e, skydo ombudsmeno paskirimo. Sausio 18 dieną Ponas Key Scratch buvo paskirtas e, sekretoriaus pavaduotojų valstybės departamente šiam darbui ir dabar e, privatumo skydo ombudsmeno pozicija atiteko būtent jam. E, tai ir leidžia pasakyti, kad didėjai išbandymai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis jau praeitie, dabar mes turime stebėti, kad viskas būtų padaryta. Bijojame, kad administracija nenuveiks to, ko norime, bet pagaliau buvo pasiektas rezultatas ir vasario mėnesį buvo nustatytas terminas ir tikimės, kad viskas bus, e, vyks pagal kalendorių. Su ponu Greč susitiksiu Vašingtonė gana greitai, nes aš noriu išsiaiškinti, kas jis per žmogus. Aš noriu jam asmeniškai patvirtinti, koks svarbus jo ateities darbas yra Europos Sąjungai. Bendrai, ataskaita patvirtina, kad privatumo skydas ir toliau tenkina adekvatumo standartus. Europiečių asmens duomenų apsauga yra geresnė negu e, būtų buvusi be tokio skydo patvirtinimo. Daugelis Europos įmonių, skaitant mažų, ir toliau uh, tikisi, jog privatumo skydas leis perduoti jo duomenį saugiai. Savame suprantama, kad sistemos priežiūra išliks, Mes e, atidžiai stebėsime Junktinėse Amerikos valstijose vykstančią diskusiją dėl privataus e, federal, federalinio privatumo įstatymo. Mes tikimės, kad tai prisidės prie mūsų sistemų įgyvendinimo. Sistema yra pagrista tvirtomis horizontaliosiomis teisėmis ir nepriklausomu energingu įgyvendinimu. Mes atidžiai stebime pokyčius Junktinėse Amerikos valstijose to klausimu ir esame nusiuntę uh, dokumentą raštu e, viešosioms konsultacijoms. Aš tikiuosi, kad jūs su partneriais Junktinės Amerikos valstybių kongrese palaikysite ryšį tomis temomis. Dabar pereisiu prie Japonijos. Aš irgi man malonu pranešti, kad adekvatumo sprendimą Europos komisija patvirtino ir jis įsigaliojo 2008 19 metų sausio 23 dieną. Lygiai taip pat e, įsigaliojo abipusis susitarimas su Japonija. Abu šie dokumentai sukuria pasaulyje didžiausią saugių duomenų srautų sistemą, kuri vadovaujasi griežtesnė apsauga. Tai padaryta tuo metu, kai įsigaliojo ES ir Japonijos laisvosios priekybos sutartis. Jis įsigaliojo šių metų vas, e, penktadienį. Įsigalios šių metų penktadienį, tai yra vasario pirmą dieną. Uh, adekvatumo užtikrinimas e, garantuos duomenų apsaugos ir pagrindinių teisų apsaugą ir e, griežtų duomenų apsaugos standartų plėtimą užtikrins visame pasaulyje. Aš esu patenkinta tuo, kad parlamentas pritarė, jog šis sprendimas yra labai svarbus. Jis rodo, kad nuomonių sutapimas dėl duomenų apsaugos e, santykiuose su Japonija yra vienas iš svarbiausių e, E, sprendimų po GDPR duomenų apsaugos reglamento ir skeptikams mes įrodėme, kad e, požiūris, kurį mes daugelį, su daugeliu iš jūsų buvome pasirinkę, atskirti duomenų srautus nuo priekybos dėrybų, pasiteisina ir duoda rezultatų. Nepaisant daugelio atitikimų tarp Japonijos ir JAF teisės aktų, mes tam tikras spragas turėjome užpildyti duomenų apsaugos režime ir e, iš komercinės pusės, iš priekybos pusės Japonija e, parėjome vadinamosius papildomus įstatymus, mes taip pat sukūrėme specialią ES piliečių skundų nagrinėjimo sistemą, kad būtų užtikrinta derama kompensacija už žalą. Taip pat aš noriu Jums padėkoti už padarytą rezoliuciją e, dėl e, sprendimo projekto. Išklausius jūsų komentarų ir klausimų apie Europos duomenų apsaugos valdybą, Su Japonija mes išsiaiškinome daug klausimų apie jų sistemą ir e, pataisėme atitinkamai e, sprendimo projektą. Galutinis sprendimas tuos pokyčius atspindi, ypač dėl e, atidesnio Japonų bazės stebėjimo. Dabar yra daugiau aiškumo dėl masto sprendimo. Mes kalbam apie duomenų geresnę apsaugą per visą jų egzistavimo laikotarpį. Buvo suteikta ir papildomų, papildomos informacijos apie baudas ir kitokias sankcijas, detalesnė informacija ir jūsų rezoliucijos išaiškinimas Europos komisijos bus gr pateikta greitai. Daugelis Azijos valstybių, nuo Azijos tiesą sakant iki pat Latino Amerikos, aptarinėja arba netgi priima privatumo teisės aktus vadovaudomėsi GDPR kaip įkvėpimo šaltiniu mūsų susitarimą su Japonija tik papildomai tas valstybės e, paskatins mūsų taisyklės e, sekti ir vadovautis mūsų sukurtais e, pasauliniais standartais. Padaryti dar reikės labai daug ES, kad mes galėtume sustiprinti duomenų apsaugos taisyklės. Mokydamėsi iš Cambridge Analytica ir Facebook skandalo, mes parengėme gairias, kaip taikinsime duomenų apsaugos taisyklės rinkimų kontekste. Mūsų tikslas - priminti, kad bendro duomenų apsaugos reglamento GDPR taisyklės galioja visiems, kurie apdoroja e, privačius duomenis rinkimų procese ir tai padės e, naujosiams, e, apskritai politinėms partijoms laikytis naujų taisyklių. Mes pastebėjome, kad nepaisant bendrų grėsmių, valstybių narių administracija, administracijos institucijos nebendradarbiauja vienos su kitais ir nesikeičia geriausia praktika. Todėl mes sukūrėme Europos rinkimų stebėjimo tinklą ir paraginome valstybės narės įtraukti duomenų apsaugos institucijas, kad jos dalyvautų rinkimų tinkluose nacionaliniu lygmeniu. Europos duomenų apsaugos valdybos vadovas ponas Helinek dalyvavo pirmajame e, tinklo atstovų susitikime, kuris įvyko sausio 21 dieną. Taip pat man e, malonu pažymėti, kad praėjusį penktadienį Koreper patvirtino susitarimą dėl E, Europos politinių partijų statuto pakeitimo. Dabar yra numatytos konkrečios sankcijos Europos lygmenių už duomenų apsaugos taisyklių pažeidimus. Aš uh, lauksiu, kada įsigalios ši papildoma ir aš tikiuosi naudinga taisyklė. Rinkimų pakete mes kalbam apie skaidrumą ir mm, raginame valstybių narių informacijų technologijų platformas bendradarbiauti. Mes pastebėjome, kad užsienio aktoriai yra linkę skleisti dezinformaciją, kištis į mūsų demokratinius procesus ir taip sukurti dar daugiau painiavos ir baimės rinkėjų tarpe. Mums tenka prievalė užtikrinti, kad Europos rinkėjai tą, sprend, rinkėjai tą sprendimą uh, vertintų uh, E, savo ruoštų mūsų pas, požiūris, mūsų pasirinktas darbo metodas yra neutralus ir mes užtikriname žodžio laisvę. Kolegos, kad užtikrintume mūsų taisyklių gyvendinimą ir galėtume tęsti baudžiamuosius tyrimus, turime prokurorams suteikti teisės aktus, kurie atitinka technologinius pokyčius. Uh, neatsilieka nuo technologinių pokyčių. Todėl Europos komisija pasiūlė praėjusiais metais įrodymų paketo pakeitimus. Abipusės teisinės pagalbos procedūros kol kas nėra pakankamai sparčios, kad atitiktų skaitmeninio pasaulio poreikius. Todėl aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad jų negalėsime pagerinti patenkinamai dėl elektroninių įrodymų. Europos e, baudžiamųjų tyrimų orderis yra labai svarbus, tačiau E, laiko terminai yra per daug ilgi. Airija, kurioje yra labai daug paslaugų tiekėjų, įsikūrė neįeina į tą sistemą. Aš džiaugiuosi, kad ponė Sipil pripažįsta, jog reikia greitesnio ir skaidresnio uh, kanalo prie, eiti prie Euro, e, elektroninių įrodymų domenų. Aš taip pat suprantu, kad daug suinteresuotų pusių išdėstė susirūpinimą šio komiteto nariams ir aš džiaugiuosi, kad parlamentas uh, pasilieka daugiau laiko uh, šiems klausimams nagrinėti. Mano tarnybos yra pasirengusios padėti jūsų personalui, kad išaiškintų šį pasiūlymą ir jį patobulintų. Mes esame suinteresuoti, kad būtų sukurta stipri Europos bazė su geriausiais įmanomais saugikliais, kad mes galėtumėm geriau reguliuoti tiesioginio bendradarbiavimo dialogą su paslaugų tiekėjais ir kad mes geriau reguliuotume tą sistemą. Tačiau skubos pasiūlymas išlieka, kol kas nėra aiškios bazės. Ir todėl uh, trūksta teisinio aiškumo tyriejams, piliečiams ir verslui. Be to, iškyla grėsmė, kad susikirs teisės aktai ir gali būti, kad įmonės bus priversus laikytis vienos valstybės įstatymų, tuo pat metu pažeisdamos kitos valstybės įstatymus. Tai yra labai rimta problema paslaugų tiekėjams dirbantiems ir Europoje, ir Junktinėse Amerikos valstijose. Tai kels rimtą. Ta, ta, tai ta rizika padidėjo dėl Junktinio Amerikos valstybių debesijos įstatymo, kuris buvo patvirtas praėjusiais metais. Jeigu mes sukūrėme procedūrinių teisių saugiklius, tai turime suprasti, kad juos galime garantuoti tik tai visa eilė dvišalių susitarimų. Aš įsivaizduoju, kad ES turi savo kompetenciją įtvirtinti, todėl aš ketinu teikti mandatą išsamiam ES ir JAV susitarimui, kad galėtume gauti prieigą prie elektroninių įrodymų ir po dėrybų ES turėtų tą susitarimą patvirtinti. Tame susitarime būtų numatytos papildomos garantijos greta tų, kurios buvo įrašytos į ES elektroninių įrodymų paketą. Apie tai mes kalbėjome plačiai, taip pat bus suteiktos papildomos garantijos greta tų, kurios jau dabar galioja skaitmeninėms paslaugoms pagal skėtinių susitarimą. Be to, tos garantijos turi būti visos Europos masto, kad visi Europos piliečiai turėtų tokias pat teisės. Aš norėčiau pabrėžti, kad nesiekiame įgyvendinti debesijos įstatymo ES teisė ir mes neketiname dėrėtis pagal JAV įstatymo nuostatas. Mūsų atspirties taškas yra Europos interesai. Dabar aš norėčiau atkreipti dėmesį į kitą mūsų darbo svarbę sritį Veiksminga kova su pinigų plovimu. Šiame kontekste aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie neseniai Europos komisijos parengtą ataskaitą apie e, piliečių dalyvavimą ir e, vadinamasias e, gyventojų schemas. Pirmą kartą Europos komisija išreiškė savo susirūpinimą dėl saugumo ir dėl pinigų plovimo Tai yra rimtas klausimas Europos lygmenių, tačiau kai valstybė parduoda savo pilietybę, ji turi suprasti, kad parduoda ir Europos pilietybę. Ir dabar yra sukurtos naujos sistemos, kurios atveria naujus vartus į Europą turtingiems piliečiams, kurie turi pinigų, turtingiems žmonėms, kurie turi pinigų. Todėl, nepaisant to, kad nacionalinė pilietybė yra nacionalinės kompetencijos klausimas, pilietybės pardavimas yra ES problema bendrai. Šiame pranešime yra aprašyta egzistuojanti praktika ir įvardinama tokių sukūriamų schemų grėsmė keliama ES, ypač kalbant apie saugumą, pinigų plovimą, e, mokesčių vengimą ir korupciją. Neturėtų būti silpnosios grandies ES, kad žmonės negalėtų ieškoti jiems palankiausios pilietybės schemos. Mes norime daugiau skaidrumo apie vizų ir pasų išdavimą. Uh, už investicijas ir taip pat norėtume, kad valstybės narės geriau bendradarbiautų keisdavosi informaciją apie. Mm, Taip pat norim apelaciją apie asmenis, kurie gavo pasus ir kokią tvarką jie gavo pasus. Taip pat turime žinoti, kuriems buvo atsisakyta išduoti pilietybę, parduoti pilietybę. Mes suprantame, kokios yra valstybių narių nacionalinės prerogatyvos, bet turėtume nustatyti griežtą taisyklę, kad žmonės gaunantis ES pilietybę būtų tiesiogiai susiję E, e, iš tiesų susiję su atitinkama valstybė. Aš tikiuosi, kad ši ataskaita bus e, skambutis dėmesio įspėjimo skambutis valstybėms narėjams ir kai praeitą savaitę nustatytas nuostatos užtikrins, kas yra griežto tikrinimo procedūra. Iki 2019 metų pabaigos atitinkama darbo grupė sukurs gairias bendriems e, tikrinimams, bus įvykdytas dermas pastarimas e, su valstybėmis narėmis, e, viešos konsultacijos ir Europos komisija toliau stebės, kaip tos schemos tenkina ES teisės aktus ir imsis reikalingų veiksmų, kada tai bus reikalinga. Tai tik tai naujausia mūsų veiksmų inform, e, pavyzdys. Jis rodo, kaip mes tengiamės e, sukurti saugesnį gyvenimą mūsų piliečiams ir apsunkinti gyvenimą nusikaltėliams bei pašalinti egzistuojančias spragas. Mes atnaujiname įstatymus dėl kovos su pinigų plovimu ir juos griežtiname. Mes siūlome Europos bankininkystės administracija sugriežtinti pinigų plovimo sistemos e, priežiūrą. Mes taip pat norėtume informuoti, kad E, Europos prokuratūros teigimas pasistumėjo į priekį labai ženkliai. Europos komisija yra nusiteikusi sukurti veikiančią tarnybą iki 2020 metų pabaigos. Mes paskyrėme laikiną administratorių, kuris yra atsakingas už e, administravimo ir biudžeto sutvarkymą iki lapkričio mėnesio. Sukursime e, veikiančią ir efektyvę prokuratūrą Europos mastu laiku Man buvo malonu išgirsti iš klodo, kad Libe jau numatė laiko savo darbo tvarkėje svarstyti kandidatus į prokuroro vietą. Šis teisės aktas dar turi būti sutvarkytas. Dėl pinigų plovimo Europos komisija praėjusią savaitę sugriežtino pagrindinių teisės aktų įgyvendinimo reikalavimus. Vokietijai buvo nusiustas specialus laiškas ir devinioms kitoms valstybėms narėms taip pat. E, kur pasakyta, kad reikia skurti skaidrius teisės aktus dėl kovos su pinigų plovimu ir korupcija. Aš tikiuosi, kad mūsų spaudimas atneš naudos. Aš e, tikiuosi, kad Europos parlamentas mus parems dėl e, sprendžiant klausimus susijusius su keitimas informacija ir e, darysime spaudimą įgyvendimo tarnyboms. Taip pašalinsime ženklės kliūtis veiksmingam bendradarbiavimui šioje srityje. Galiausiai aš noriu Jums pateikti naujausios informacijos apie tai, kaip mes autonomiškai vertinome rizikingas trečiasias valstybės. Aš įsipareigojau tą daryti. E, E, mokesčių pakomitečiui Europos komisija e, valstybės svarbiausias įsipareigojo iki praėjusių metų galo įvardinti. Labai rizikingos valstybės yra įtrauktos į finansinės darbo grupės specialų į sąrašą. Ir tas sąrašas yra pagristas autonomiško ES vertinimo atsižvelgianti labai griežtus kriterijus įvertintus direktyvą dėl kovos su pinigų plovimu, įskaitant ir uh, neoficialių savininkų įvardinimą. Peržiūrėtas į sąrašas, dabar perduotas konsultacijoms su ekspertų grupe ir formaliai bus patvirtintas per artimiausias dienas. Norėčiau savo pasisakymą užbaigti ir dabar lauksiu jūsų klausimų. Ačiū. Dėkuoju, ponia komisarė. Na ir iš karto pradėsiu sutikti žodį kolegams. Pirmiausia, Roberta, dėkuoju, Klodai, dėkuoju, ponia komisarė. Jūs kalbėjote apie pabaigoje, apie pilietybės pardavimą, apie tai pardavimą ir noriu e, apie tai kalbėti, nors lobistai bando tai kažkaip kitaip parduoti. Par, pilietybės pardavybės nėra susijęs su investicijoms. Malta visuomet stengiasi užtikrinti bonafide investicijas, tačiau pasuose parašyta visiškai kitaip kitą. Taip, kalba eina. Mm, e, pardav, na, teisų pardavimas, kas, aišku, įtaria korupcijos įtarimus ir šiaip verčia surūpinti. Na ir tiesą sakant, neturėtų būti apskritai tos sąsajos. Taigi, tiesą sakant, prieš suteikiant e, pinigus neturėtų būti suteikta pilietybė. Kitas dalykas, tai pono Muskato panaudotas metodas, jis visur keliauja sakydamas, kad e, Mm, pasų pardavimas yra vienintelis e, komisijų, tai būdas gauti pilietybę su komisijos pritarimu. Yra skirtumas tarp pilietybės er ir, ir vizų ir teisės būti e, šalyje, nes e, pilietybė yra kitoks dalykas, nes e, vieną kartą sumokė ir jo tavo įpėdiniai gali visur gyventi Europos Sąjungoje. Taigi žmonės perka ne vien tik tais pasus, bet pilietybę ir su tuo susijusios teisės, bevizas keliavimas, laisvas judėjimas, taip pat tai konkurencimas, taip pat netgi teis, galimybę kandiduoti rinkimų metu, balsuoti ir taip toliau. Ir tai visiškai nėra jokių sąsajų su sąjunga. Ir tuo metu parduota tūkstančiai pas, pa, pasų, kai populistai teigia, jog faktiškai neįmanoma susidoroti su saujelė moterų, vaikų ir, ir vyrų, kurie buvo palikti šalti e, laivuose. E, taigi tikrai visiška vedmanystė. Pone komisija, Taip, e, taip, atrodo nesilaikoma reikalavimai susijusiu su gyvenimu šalyje. Taip pat suprantame, kad Kodėl nepaviešinama informacija, kiek ir kam parduota pasų? Suprantame, kad atsiranda rizika, jog bus korupcija, tikrai saugumo pavojus kyla. Taigi, ar tikrai, turint galvoje visus šiuos e, pavojus, ar galima teikti, kad komisija nepritarė pasų pardavimui ir jeigu iš tikrųjų jūsų teisinis vertimas yra toks, kad e, tai neužkirs kelių pasų pardavimu, tai ar bent jau galite pasakyti, kad mūsų Maltos šalies atveju komisija nepritarė pilietybės pardavinimui. Birgit Zipe, dėkoju. Dėkuoju, ponė komisarė, už tai, kad atvykote pas mus. Pradžioje minėjote apie privatumo e, skydą ir atitinkamą peržiūrą. Na, taip, egzistuoja ir e, duomenų apsaugos tarybos atskira ataskaita. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus, kuriuos jau minėjote ir savo žangoje. Pirmiausia, tik tais dėl ombudsmeno. Tai iš tikrųjų sutinku, kad turime nuolatinį ombudsmeną. Tai aišku, turėtų būti gera naujiena. Na, o jeigu pažvelgtume EDPB Tai jie nurodė, jog e, ombudsmeno įgaliojimai nėra svarbus kompetitingų valdžios institucijų atžvilgių ir todėl tai negalėtų būti vertinama kaip e, atitikties Europos pagrindinių teisų hartijos užtikrinimui. E, taip pat, kaip jūs tai vertinate, taip pat kaip yra su uh, perdavimu šalyje, bet aišku, kaip yra su organizacijomis, kurios sudaro sutartį su trečių šalių partneriais ir kaip įvertinti, ar šie partneriai užtikrina pakankamai saugiklių ir sutikė pakankamai garantijų. Taigi, ar mano, kad dabartinės taisyklės dėl. Dėl perdimo, ar jos atitinka taisyklę? O dėl e, su privatumo skydo jūs sakėte, kad bus atlikta MTC peržiūra, bet tiesą sakant, tai nesuteikia papildomos informacijos komisijai, pavyzdžiui, dėl Cambridge Analytica atveju tyrimas tebe tęsimas. Taigi praeis keliams mėnesiams e, gal jau gavote kokios nors naujos informacijos, papildomos informacijos dėl e, šio tyrimo. Kitas dalykas. Jūs e, minėjote elektroninius įrodymus, nesileisime į detalės, nes e, tebe dirbame ties kitų darbinių dokumentų. Pagrindinė problema, kuri neramina mane ir kolegas parlamente, yra štai kokia. Pagal Europos tyrimo orderį kalbama apie prieigą prie elektroninės informacijos su tam tikrais apribojimais ir su tam tikrais saugikliais, garantijomis, tačiau visos šios e, garantijos išnyko iš naujo pasiūlymo. Taigi, prisimenant, kad komisija galbūt e, kalbės ir dėl sutarimo dėl debesijos, tai Tiesą sakant, labai svarbu, kad per tokius sustarimus nebūtų susilpninta apsauga ir garantijos e, vidaus saugumo srityje. Taigi, ties daug aspektų dar teks padirbėti, Natalija. Bet, Ana, ar jums kažkur reikia išvykti? Jeigu tikrai skubiai, tai tuomet Nata... Natalija galbūt nesupiksite, tai jeigu suteiksime pirmiausia žodį Anai. Uh, Gal trumpai. Dėl auksinių vizų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, mane neramina tie patys dalykai, kaip ir Roberta Macola. Dėkuoju už ataskaitą ir aš manau, kad ten pateiktas puikus problemos aprašas. Pačia, tačiau pati ataskaita, ypač jos išvados rekomendacijos, siūlomi veiksmai yra silpni. Uh, mane ypač e, pribloškė tai, kad nėra rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl to, kad valstybės narės turi ir toliau taikyti e, režimus, tam, kad, e, būtų, kad išliktume budrus dėl tų žmonių, kurių atveju taikomos tarptautinės sankcijos. Jūs sakėte, kad esate tokie už tokias sistemas, e, kaip kad pas mus Portugalija, tačiau aš kaip, e, aš kaip parlamento narė negaliu pasižiūrėti tų sąrašų, pasižiūrėti, ar tie asmenys, kuriems taikomos sankcijos yra atvykę, ar jie yra tenais. O tai kaip dėl sankcijų? Ar tikrai prašote tokių sąrašų iš Portugalijos? Ar tikrai e, patikrinsite, ar tuos sąrašus yra taikti asmenys, kuriems taikomas sankcijos, jau nekalbant apie įvairiausius nusikaltimus. Dėkoju uh, už trumpą pasisakymą, Natalija, dėkoju už kantrybę. Ačiū, Klaudai, ačiū, komisarė. Aš uh, mielai išklausyčiau. Negalėsiu išklausyti atsakymų, bet mano darbuotojai bus salėje. Ačiū Jums iš anksto. Du, trys klausimai, nes su Sofija turime išvykti į frakcijos posėdį. Vakar e, šventėme duomenų apsaugos dieną visą Europos Sąjungą. Bet tai ši diena yra labai svarbi taip pat ir piliečiams, ir žinoma, ir jums, ir mūsų komiteto darbui. Praėjus aštuoniams mėnesiams po to, kai pradėjo, pradėtas taikyti e, garsusis bendrasis reglamentas, e, piliečiai žino, kad jis egzistuoja ir jis vaidina labai svarbu vaidmenį. Reikės ir toliau dar jį naudoti ir e, ginti pagrindinės teisės. Bet jau pateikta šimtas tūkstančių skundų duomenų apsaugos institucijams atrodytų, Dėl trijų buvo skirtos sankcijos. Aš norėčiau išgirsti jūsų komentarą ir analizę, ponia komisijos narė, dėl šios situacijos. Kokios yra pamokos išmoktos, ar viskas gerai veikia, žvelgiant komisijos akimis. Antras trumpas klausimas, bet tai yra, yra senas klausimas. 8 metų Liepos mėnesį komisija pasiūlė tarybos direktyvą dėl e, darbo rinkoje žmonių traktavimo vienodo nepriklausomai nuo jų religijos, įstikinimų, negalios ar seksualinės orientacijos. Tai antidiskriminacijos direktyva, mes ją puikiai žinome, praėjus 11 mėnesių, dviems kadencijoms, 11 metų e, taryba dar nepatvirtino savo pozicijos tai yra tikrai neveiksnumas ir tikrai yra ne, iš tikrųjų nepriimtina. Taryba aiškina, kad reikia pasiekti vienbalsiškumą. Na ir tokio pabudžio tekstų pasiekti e, e, tą vienbalsiškumą turėtų būti įmanoma, man atrodo. Ar jūs galite ką nors padaryti? Nes čia juk taip pat kalbam apie Europos piliečius, kurie uh, E, tos situacijos tikrai nesupranta. Jūs minėjote e, prokuratūros e, steigimą. Mes šios kadencijos metu daug dėmesio skiriame šiam klausimui, kad ši prokuratūra būtų įsteigta ir tai iš tikrųjų yra būtina persekiant tarp valstybinius nusikaltimus. Na, Lybė komitete kalbėsime apie tai su Rumunija, pirminkaujančia šalimi. Ir ar jūs, ką jūs manote, ar galima būtų išplėsti tos prokuratūros e, e, įgaliojimus kovojant taip su tuo nusikalstimimu, e, su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais? Ačiū. Natalie. Ačiū, Natali. Ponas Boni, prašom. Michalai. First of all, thank you very much, uh, Madam Commissioner. Dėkoju visų pirma, ponia komisijos nario, už jūsų bendradarbiavimą. Dėl e, vertybių mes puikiai bendradarbiavimą, įvyko pirmasis trialogas. Nebus lengva, aišku, žvelgiant į tarybos pusę, bet bendradarbiavimas iki šiol buvo puikus. Noriu pabrėžti, kad privatumo skydo pasiekimai yra didžiuliai. Pamenu mūsų diskusijos prieš metus, bet dabar mm, šis beitas jau vyksta ir ačiū Jums už Jūsų darbą. Taip pat mm, svarbu, kad mūsų spaudimo dėka priekybos departamentas pradėjo sertifikavimo procesą ir prižiūrėti visą sistemą ir organizuoja tam tikrus mm, E, patikrinimus, kad e, sužinotų, kokia yra situacija. Ir aš manau, kad daug žadantis dalykas yra tai, kad ponas Keit Kragas paskirtas ombudsmenu. Bet aišku, turime būti atsargus ir daryti spaudimą, nes aš bejau, kad su šią kandidatūrą e, dar reikės reiks ilgai laukti, kol senatas priims sprendimą. Taip pat ačiū Jums už Jūsų e, darbą dėl adekvatumo sprendimų. Aš norėčiau pritarti Robertai Matsolai ir sutikti, kad mums reikia griežtesnių išvadų. Viskas turi būti skaidru. Tai yra piliečių reikalavimais, kad būtų rastas tinkamas sprendimas. Ir paskutinis dalykas yra susijęs su elektroniniais įrodymais. Manau, kad turime pradėti darbą, turime rasti būtinus saugiklius, bet kitą vertus turime vengti kažkokių bandymų pradėti dviršalės darybas e, šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū, Michalai. Sofija Intvel toliau. Ačiū pirmininkė ir na, dėkuoju komisijos nariai už visus išsakytus e, komentarus. Porą klausimų ir pastabų. Dėl privatumo skydo, pirmiausia, labai gerai, kad bus paskirtas e, nuolatinis ombudsmenas, bet jeigu pažvelgsime į realų kandidatą, jūs minėjote, kad jis bus valstybės sekretoriaus e, padėjėjas tam tikroms rytims, taip pat Europos vystimosi plėtros banko uh, vienas iš valdytojų ir turi dar dešimt darbų. Taigi jis bus paskirtas prezidento Trumpo, kad e, galėtų dirbti tos dešimt darbų. Visų pirma, kiek jis bus nepriklausomas ir antra, kiek jam liks laiko dirbti rimtą darbą. Ir be to jis buvęs yra verslininkas, nelabai esu tikra, kokias jis turi kvalifikacijas, kad jis, dėl kurių jis būtų tinkamas šiam darbui. Kitaip sakant, aš nesu įstikinusi, o čia dar būnu mandagi. Antra, dėl e, elektroninių galiojimų ir galiojimų sustarimui su JAV. Nevarysiu jums nuobodalių, aiškindamas savo nuomonę, bet manau, kad tai yra labai bloga idėja. Iš esmės, bandoma atsisakyti teismo peržiūros proceso. Ir viskas, nes kai kas mano, kad tai yra biurokratija. Na, demokratijos grožis yra tas, kad kai kurios procedūros yra ilgesnės ir tam yra priežasčių. Diktatūros atveju procedūros labai paprastos ir trumpos, bet mes juk to nenorime. Taigi du klausimai. Manau, kad reikia pamatyti tuos įgaliojimus. Na, žinoma, komisija sakys, negalima to daryti, nes tai yra strategija. Nes mada įgaliojimai nėra strategija. Įgaliojimai yra jūsų pasiūlymas Europos piliečiams. Tai yra tai, dėl ko jūs dėrėsitės piliečių vardu. Jie turi teisę žinoti. Patys įgaliojimai nėra strategija. Žmonės turi teisę žinoti, dėl ko jūs dėrėsitės jų vardu. Antra, galbūt būtų galima atnau, pateikti informacijos apie Budapešto konvenciją, nes paskutinį kartą tai buvo prieš ketverius metus. E, sakoma, kad už uždarų durų e, galvama apie Budapešto konvencijos e, peržiūrą, kad būtų galima atsakyti MLATS. Koks stebuklas. Apskritai atrodė, yra spaudžiama transatlantiniu mastu atsisakyti MLATS. Tai yra neteisinga kryptis. Dėl auksinių vizų norėčiau pritarti tam, ką sakė Roberta ir Ana. Ir norėčiau dar eiti toliau. Aš manau, kad turėtų būti draudžiama teikti tokias auksinės vizas ar auksinius pasus. Aš nemanau, kad, kad pilietybę būtų galima pardavinėti ES. Aš buvau nusaikesnė anksčiau, norėjau tik tai skaidrumą. Manau, kad to nepakanka. Mes visi žinome, neapgaunėkime savęs. Tai yra tiesiog raudonas kilimas nusikaltėliams. Taip ir yra. Ar galite man paaiškinti, kodėl Rusijos, rusų asmeniui Aš visą laiką sakiau, kad čia kalbama ne apie babuškas, kurios e, taupė kiekvieną rublį, kad taptų Maltos piliečiamis. Kodėl taip yra? Keli tūkstančiai piliečių į Maltą kreipiasi, kad gautų pilietybę, pilietybę o Niderlanduose, kur galima gauti leidimą gyventi investavus, kiek prašymų pateikta? Vienas. Kodėl jūsų nuomonė žmonės važiuoja į Maltą, o ne į Niderlandus? Tai jeigu suprasime visi, kad tai yra problema, kad tai yra saugumo problema, kad tai yra teisės saugos problema, o komisija visada būdavo griežta, kai kalbam apie teisės saugą, tai prašau, padarykite logišką išvadą. Reikia uždrausti pardavinėti pilietybę. Gal komisija nors kartą pademonstruos drąsos ir nekalbės, kad galime pasiūlyti kažką, jeigu taryba tai patiks, jeigu bus teisinis pagrindas ir taip toliau. Ne, pasiūlykite, ką nors dėl to, kad tikite kažkuo. Ir tai reikia daryti, kad apsaugotume teisinės valstybės principus ES. Liko prieš pusantrų metų šis parlamentas ir taryba kaip e, biudžeto institucijos patvirtino biudžetą, kuriame yra pasiūlymas dėl ginčių teisminių ginčių fondo. Pusantrų metų jau dabar persikėjau jūsų pareigūnus, kad jie pagaliau įgalintų tą fondą veiktų. Pagaliau šiais mėnesiais, atrodo, bus pateiktas pasiūlymas. Bet, kaip žinote, tie tekstai kažkaip pasimeta Xeroxo kopijavimo mašinose, tai aš dabar skaitau tą tekstą, kalbama apie pinigus NVO, informatumui skleisti ir toliau. Ne, biudžeto institucijos nusprendė, e, ką komisija turėjo atlikti. Tai yra įsteigti teisminių ginčių fondą, kuris leistų piliečiams ir organizacijoms, skaitant NVO, užginčyti kažką teisme. Žinau, kad jūsų darbuotojams tai nepatinka, jūs pati e, jam pritarėte. Aš tikiuosi, kad galtinis pasiūlymas, kuris bus pateiktas jūsų tarnybos, atspindėtų, kas buvo nuspręsta biudžeto institucijų, o ne tai, ko norėtų tarnautojai komisijoje. Na ir paskutinė pastaba, jūs kalbėjote apie netikras naujienas, apie užsienio subjektus, kurie daro įtaką rinkimams ES. Aš pritariu jūsų nuogastavimams, ponia komisarė, bet neįgruokime to fakto, kad daugybė šlamšto kitaip sakant, netikrų žinių, yra skleidžiama ne užsieniečių, bet europiečių, Europos vyriausybių, vengrų vyriausybės, kurie turi ties erdvės kiek tik nori. O komisija ne, nepajudino piršto, kad sustabdytų tas nesąmonės ir melus, kurias skleidžia Vengrijos vyriausybė, kitos vyriausybės, tas pats apie torių partiją. Jų melai privedė prie breksito. Taigi nekalbėkime apie užsieniečių subjektus, pakalbėkime viduje, realiai padiskutuokime apie tai ir kovokime su jais, o ne žiūrėkime vien tik užsieniečius. Būkite visą komisiją, apskritai būkite drąsnesni ir ypač ponas Junkeris ir ponas Timmermansas ir imkime kovoti su melais Europos Sąjungoje. Ačiū, Sofija. Malonu buvo išklausyti tavo entuziastingo pasakymo. Vienas iš dalykų, kurį jūs paminėjote, yra dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstijomis mandatas elektroninių įrodymų atveju. Norėjau tik paklausti, gerbiam komisijos narė, kada tas dokumentas bus atsiustas Europos parlamentui, kad jis būtų išnagrinėtas pagal klasifikuotos informacijos teisės aktus. Dėrybo mandatas dėl e, laisvų, dėl elektroninių įrodymų. Atsiprašau, bus daugiau, dar bus daugiau klausimų. Kolegos. Aš žinau, kad Sofija viršėje skirtą laiką. Kolegos, prašau, kad visi kiti kalbėtų glaušiau. Ir paskui aš vėl suteiksiu žodį jums gerbiamo komisijos narį. Soraja Post. Visų, visų praščiau kalbėti šiek tiek trumpiau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos narė. Visai kitoks klausimas. Europos apsaugos orderio direktyva, kuri buvo praimta 2011 metais, aš buvau pranešėję dėl šio dosie įgyvendinimo. Ką mes matėme? ogi faktą, kad niekas apie tai nežino. Įgyvendinimo laikas buvo nustatytas iki 2015 metų ir nuo to laiko nuo 180 tūkstančių galimų apsaugos orderių tik septyni. Tik septyni buvo išduoti, niekas apie juos nežino. Norėčiau paklausti, ar praėjus vieneriems metams yra imtasi kokiu priemoniu užtikrinti, kad informacija iš tiesų pasiektų aukas ir nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba su, tokie, su tokiais, tokiamis aukomis. Taip pat kalbam apie administraciją, kuri tais klausimais dirba. O kitas klausimas būtų toks, ar Europos komisija yra sukūrusi Europos registravimo sistemą, kad galėtume surinkti informaciją, uh, apie e, faktus visose valstybėse narėse. Ar Europos komisija toliau stebi, kaip ši direktyva yra įgyvendinama ir ar yra pradėjusi pažeidimų procedūras kai kurioms valstybėms narėms, kurios e, pažeidžia nuostatas. Ar Europos komisija yra e, pradėjusi civilinės visuomenės stebėsenos sistemą kurti, kad mes galėtumėm užtikrinti, jog visos priemonės veikia. Galėčiau kalbėti dar daugiau, bet jau čia baigsiu, nes laiko nebeužtenka. Pagal tai, kaip ši priemonė veikia, mes galėtumėm žymiai daugiau nuveikti, kad ta priemonė būtų išnaudota visapusiškai. Ačiū, Sorai, ačiū, kad glaustai kalbėjai. Um, so to... E, dar noriu pasakyti, Hon Fernando, Olivija Jaroka, ponas Radev ir ponas Jurek kalbės. Aš žinau, kad Jūs visi paprastai kalbat labai konstruktyviai. Juan Fernando, prašau. Shortly. Trumpai, aišku. Aišku, kad gali trumpai kalbėti. Komisijos narė Jurova. Mano klausimas iš esmės e, sutampa su tuo, kas jau buvo klausta. Jis yra susijęs su privatumo skydu. Viskas prasidėjo per praeitą Europos parlamento kadenciją. Aš buvau toj kadencijai. Ir prisimenu, <clears throat> kad tuo metu iš ankstinė sąlyga Europos teisingumo teismo sprendimu, sprendimų peržiūrėjimui buvo Obamos administracijos pasirengimas atsižvelgti į Europai kylančias problemas. Ypač tas, kurias įvardino Europos parlamentas raštu. Dabar jau praėjo kiek laiko ir galime tuos įvykius iš perspektyvos vertinti. Norėčiau sužinoti, ar jūs, vykdydami periodinę analizę ir vertindami privatumo skydo e, įgyvendinimą, <clears throat> išvelgėte tų, to pasirengimo e, suprastėjimą atėjus naujai administracijai, o kitai buvo prielaida e, E, privatumo skydui pasirašyti. Ar naujos administracijos veiksmai iš dalies paaiškintų nepasitenkinimą, kurį pademonstravo Europos parlamento nariai ombudsmenui, kuris e, netrukus bus paskirtas e, Junktinio Amerikos valstijų, kad būtų užtikrintas privatumo skydo nuostatų įgyvendinimas Amerikos pusėje. Ačiū, Honai, ačiū, kad kalbėjai trumpai. Livija. Uh, Ačiū. Sveikinu uh, priemus ilgalaikius įsipareigojimus. Šis dosie yra labai didelis ir uh, priimami įstatymai rodo, kokį sudėtingą darbą jūs atliekate. Mes ne tik EPP apie tai kalbame, Saraja Post taip pat kalbėjo apie apsaugos principus. Jūs sukūrėte atskirą dosiją. Taip pat Facebook ir Cambridge Analyticas atvejus privertė visus rinkėjus pradėti kalbėti apie vaikų saugumą, pavyzdžiui, internete. Todėl jūsų veiksmai yra labai svarbus ir e, atlieka labai svarbu e, vaidmenį formuojant įvaizdį rinkėjų akise. Šiame komitete kartu su kitomis frakcijomis aš esu atsakinga už naujo, naujos rezoliucijos parengimą apie uh, rekam, priimtų dokumentų įgyvendinimą. Aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės, ar mūsų lūkesčiai pagrysti. Mes diskutavome, kad reikia daryti spaudimą, kad būtų už, iš investuojamų pinigų daugiau rezultatų pasiekiama. Mes to siūlyme pirmininkaujančiai Rumunijai. Suomijos pirmininkavimo metu mes norėtumėm, kad būtų plačiau vertinamas skurdas. O su Kroatija mes norėtumėm įtraukti Balkanų skurdžius Nes mūsų nuomonė, kai 2025 metais ateis Balkanų įstojimo Europos Sąjungo diena, e, bus padarytas didelis šokas rytų Europos valstybėm, kurios nėra pasirengusios. Paaiškės, kad jų piliečiai yra žymiai neturtingesni negu vakarų gyventojai. Aš norėčiau, kad su IPA pinigais ir daug, kitais pinigais būtų daugiau nuveikta, bet ar jūs manote, kad mes esame nerealistai? Ar jūs nemanote, kad Europos komisija galėtų veikti greičiau? Uh, žinodama, kad pirmininkaudama Rumunija turėtų pasiekti iškių tikslų partnerystės susitarimų požiūrį. Mes kalbame apie priemonės tokias kaip nedarbo mažinimas, švietimo programos, e, geresnį finansavimą, darbų, kurie jau buvo pradėti tesimą. Ar jūsų nuomonė dar yra uh, erdvės kažką pasiekti per artėjančius aštuonis mėnesius. Ačiū ir sveikinu Jūs dar kartą parengus tokį svarbų dosiją. Ir dabar panas Radėv, dar du kolegos liko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Jūrova, turiu klausimą dėl direktyvos reglamentuojančios prieigą prie informacijos kovos su pinigų plovimu ir kitais svarbiais nusikaltimais tikslais. Aš esu pranešėjas. Na ir kaip žinia, vienas iš kontroversiausių pasiūlymo elementų yra laikotarpiai informacijos mainams. Taip, daug kas verčia susirūpina. Na ir daug kas Na ir šiaip jau ir nėra tarptautinių standartų laikotarpiams, per kuriuos turėtų būti keičiamas informacija tarp finansinės žvalgybos padalinių. Taigi norėčiau sužinoti, ar komisija uh, E, ketina pasiūlyti tarptautinių priemonių, kurios leistų užtikrinti informacijos mainus tokiais atvejais. Ar galbūt vyksta darybos Edmonto grupėje su tikslu nustatyti laikotarpius, per kuriuos švan, e, finansinės žvalgybos padaliniai turėtų keistis informacijam. Jeigu būtų įdėkti tokie pasauliniai standartai, tai tai teigiamai takotų tarptautinį bendradarbiavimą. Juolap nepamirškime, kad e, pinigų plovimas ir fin, terorizmo finansavimas nesustoja prie sienų. Taigi norėčiau pasidomėti, ką komisija ketina nuveikti dėl šių klausimų. Toliau, ponas Žiūrėk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Malonu, kad čia yra komisijos nariai. Aš jau plenarinėme posėdėje apie tai kalbėjau. Gal nepakankamai apie tai kalbėjome čia, šioje salėje, bet aš manau, kad dabar pats laikas uh, dar kartą tai aptarti. Uh, Visos ES valstybės narys yra skatinamos ratifikuoti Stambulo konvenciją. Bent jau Bulgarijos atveju tai buvo. Ir mes matėme labai atvirų išpolių prieš teisės e, dominavimą valstybėje tuo metu. E, valstybės parlamentas tarsi negali e, patvirtinti tarptautinės sutarties, kuri buvo pripažįsta, pripažinta kaip e, einanti prieš konstituciją. Ta padarė Bulgarijos konstitucinis teismas. Yra ir kitų valstybių, kurios e, tą temą e, rūpinasi. Pavyzdžiui, galvojame apie demokratinių sprendimų negarantuotumą ir yra pateikiama daug tokių argumentų. Visos valstybės šiandien, kurios susiduria su Europos komisijos daromu spaudimu, o paprastai Europos komisija turėtų koordinuoti veiksmus, o nespaudimą daryti, e, tik tai padidino tą spaudimą ir tai greičiausiai e, E, tik tai atspindi Europos pačios komisijos problemas. Pati komisija e, patei, pažeidžia žmogaus teisės, mižmų teisės ir abi dvišalius santykius su valstybėmis narėmis. Mes kalbame su Europos komisijos nariais ir norime pasakyti, kad laikas klaidas ištaisyti ir gerbiamo komisijos narė, prašau iš tuos klausimus reaguoti. Dėkuoju kolegoms, dėkuoju visiems už kantrybę. Juolab, kad e, kiek vėlavome, teko sustabdyti posėdį, o dabar, ponė komisarė, paprašysiu kiek įmanoma geriau atsakyti į išduotus klausimus. Dėkoju, tikrai bandysiu atsakyti į kiekvieną iš klausimų, nes e, faktiškai dėl kiekvieno klausimų reikėtų atskirų diskusijų, jie yra labai svarbus, aktualūs, rimti, liečia svarbius klausimus. Pradėsiu nuo jūsų, Klodai, klausimo dėl mandato dėrybinių įgaliojimų dėryboms su JAV. Be to, e, Sufin Intvel uždavė panašų klausimą. Esu tikra, kad e, nedelsdami informuosime uh, parlamentą apie rytoj patvirtintiną įgaliojimą. Teisingiau, kitą savaitę, vasario 6 dieną bus patvirtintas šis darybinis įgaliojimas. Na, o po to jau sutinkamai su pagrindų susitarimu tarp parlamento ir komisijos dėl uh, darbo tokiais atvejais parlamentas bus nedelsint ir pilnai informuotas apie visus dėrybų etapus bei pasiektą tarptautinį susitarimą. Taigi, po to, kai bus išduotas dėrybinis įgaliojimas, nuolatos jūs informuosime. Manau, kad e, mes šioje procedūroje pilnai laikysimės skaidrumo reikalavimų bei su parlamentu pasiekto susitarimo nuostatų. Na ir aišku, tai yra labai svarbių darbų pradžia. E, jie liečia visus ES piliečius. Tai tikrai nesilaikysime uždarų durų politikos, kai viskas, viską tarpsime tik tais kabinete. Informuosime ir visuomenę, užtikrinsime komunikaciją. Taigi tikriausiai jūs žinoma tokiais atvejais taikytina procedūra ir pilnai jos laikysimės. Dėl privatumo skydo. Pone Sepel, beje sveikinu su gimtadieniu. Ne, čia labai nuoširdžiai noris pasveikinti, o neįsiteikti. Taigi sveikinam. Nu. Taip, tai yra tas dalykas, ties kurio turime ir toliau dirbti, nes e, iš ameriečių pusės pirmiausia žinome, kad jie ketina sukurti šią priemonę, tai yra privatumo skydą. Ir taip. E, valstybės sekretoriaus e, biuras taip galės įvertinti asmenį nepriklausomai e, nuo e, vyriausybės e, saugumo užtikrinimo tarnybų darbo. Taigi mes susitarėme dėl procedūrų, pagal kurias bus užtikrinta, kad bus skubiai įvertinti ES piliečių skundai ir taip žmonėms bus greitai atsakyta dėl to, ar buvo pažeistos jų teisės ir jeigu taip, tai kaip ir kuomet tai nutiko. Šiuo metu ombudsmenas te gavo tik tais vieną skundą. Na, aišku, svarbiausia yra pasirūpinti, kad ombudsmenas turėtų pakankamai įgaliojimų ir kompetencijų, tačiau jau praeisį sėkė suminėjusi, jog mano manimu, uh, tai, kad yra labai mažai skundų, rodo, jog žmonės tiesiog nežino, kad jie gali pateikti tokį skundą. Na ir jie tikriausiai, jie net nežino, kad apskritai buvo galbūt pažįstos jų teisės. Na, galbūt tiesiog e, trūksta informacijos, egzistuoja informacijos spraga ir mes kaip europiečiai turėtume informuoti piliečius, uh, kad yra sudarytos galimybės pateikti skundą ir jis bus išnagrinėtas. Taigi šią priemonę turėtų pasinaudoti. Pone Kreč, jūs uždavėte papildomą klausimą dėl ombudsmeno ir tai susižūgė su ponios Intvelt klausimu. Taip, aš tikrai tikiuosi, kad ombudsmenas turės pakankamai įgaliojimų tam, kad galėtų atlikti savo darbą pagal numatytas funkcijas. Kol kas gautas tik tais vienas skundas. Mm Tačiau tikrai, taigi kol kas popieriai nesikopė, tačiau tikrai tikimės, kad ombudsmenas sugebės tinkamai atlikti savo funkcijas. Taigi labai laukime, kol turėsime pilnus įgaliojimus turimą ombudsmeną, dabar jau jį turime, be, ja, jį dar turės pilnai įvertinti senatas ir prieš pradedant jam dirbti nenorėčiau užbėgdama už akių manyti, kad jis nesugebės atlikti numatytų funkcijų. Toliau dėl ponios Zipel klausimo, dėl vadinimo onwards transfers perdadamas informacijos. Ypač, na, visuomet e, prašoma sutikimo, net jeigu e, nuspręsta perduoti ar panaudoti iš trečios šalies gautą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu neduotas sutikimas, tuomet negalima tos informacijos perduoti dar kitoms šalims, pavyzdžiui, Japonijai. Visais atvejais reikalingas sutikimas, net ir tais atvejais, kai tarkim, e, Japonija sudarys kažkokius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tokio susitarimo mums nepakanka. Taigi, pagal sistemą bus numatyta prievalė gauti pritarimą. Toliau dar dėl ponios Sipil klausimo FTC ir tyrimui. Tyrimas vyksta. Aš nuolatos teikiu dėl to užklausas. Na, o dėl Cambridge Analytica ir šios įmonės, jeigu neklystu, ši įmonė nebeegzistuoja. bet e, jos dalyvavimas privatumo skydė iš karto buvo nutrauktas, o Facebookas kol kas vertinamas ir atliekamas tyrimas. Taigi įvertinami visi veiksniai, pavyzdžiui, laikotarpiai, nes e, pagal mūsų turimas žinias e, viskas vyko iš to paties uosto ir taip buvo pažeistas 2011 m. JAV privatumo aktas. Na ir pagal dabar turimas žinias. Tai m, mm, kažkaip neįtakoja Facebook'o dalyvavimą pagal privatumo um, e, E, skydą, tačiau FTC puikiai žino, kad mes nekantrai laukime tolimesnės informacijos, nes turime tikrai sužinoti teisybę apie tai, kas įvyko, kas be, ko, be, be kita ko, be jokios abejonės e, palėtė daugybę europiečių, taigi turime labai rimtų priežasčių savo užklausai. Dar dėl privatumo skydo, ponė Boni, jo nebėra. Sutinku, kad reikėtų nuveikti daugiau. Ir taip atsakau ir pono Lopes Aguilar klausimą. Na, pasikeitimai e, Amerikos administracijoje sukėlė mano, man didelį nerimą, nes net ir su Obamos administracija buvo nelengva susitarti dėl e, griežtų taisyklių ir aktyvių aktyvių veiksmų siekiant užtikrinti europiečių duomenų apsaugą JAV teritorijoje. Ne, na, dalinuosi savo įspūdžiais iš pradžių, tarsi buvo li, linkstama nu, nepakankamai vertinti privatumo skydo ir JAV taikomos duomenų apsaugos Nes šiaip jau kalba eina apie privatumo apsaugą, ko nuolatos reikalavo JAV. Tačiau laikai keičiasi. Na, taip jau bent Bob Dylanas sakė, bet ne jis vienintelis. Na ir manau, kad Cambridge Analytica atvejis kaip tik ir paskatino daug naujų viešų e, diskusijų, reakcijų kongrese. Na ir tikėkime, kad gan greitai bus e, patvirtintas naujas įstatymas, federalinis įstatymas e, dėl duomenų apsaugos ir jis bus panašus į mūsų duomenų apsaugos pagrindų reglamentą. Toliau dėl pono Lopis Agila klausimo. Mes busime patenkinti, jeigu bus tenkinamas tik dvi sąlygas. Pirmiausia, jeigu tikrai tas naujas teisės aktas bus labai panašus į GDPR, duomenų pagrindų reglamentą, bent jau idealiu atveju norėtųsi mes visuomet darome spaudimą amerikiečiams, kad būtų patvirtintas federalinis įstatymas, kuris būtų faktiškas GDPR ekvivalentas. Tai yra labai rimtas tikslas. Ir dėl šios priežasties e, į jų konsultacijų procesą dėl šio naujo įstatymo siunčiame savo pastabas. E, Na, o šiaip būtume patenkinti tuomet, jeigu šio naujo teisės akto dėka gautume prieigą prie informacijos. Ir tiesiog kažkaip viskas priklauso nuo to, kaip uh, jų duomenų žvalgybos saugumo tarnybos tvarko duomenys. Mes tokios prieigos prie duomenų neturime. Tiesiog e, žinome apie jų statymus. Uh, Ir tuomet galime įvertinti, ar tai atitinka mūsų poreikius ir proporcingumo sistemą. Pakartosiu, kad neturime šios prieigos prie tokios informacijos ES teritorijoje. Akivaizdu, kad tokios informacijos neturime ir JAV, jos teritorijoje neturime tokios prieigos dėl šios priežasties labai svarbu, kad ombudsmenas turėtų sąlygas tinkamai dirbti, todėl labai svarbus pasitikėjimas šią tarnybą, šiomis pareigomis, šiuo asmeniu, nes tai bus e, tas asmuo iš mūsų pusės e, JAV, kuris turės prieigą prie reikalingos informacijos. Ta sistema, aišku, bus kompleksiška, bet aš manau, e, kad tai kaip tik ir sudarys prielaidas e, Amerikos pusė turėti prieigą prie informacijos, turėti tam priemonių. Taip atsakiau poniai Boniai Peseklara klausimus. Taip, JAV turėtų nuveikti daugiau, mes nuolat E, darome spaudimą jam tam, kad jie taikytų praktiškesnius metodus, artimesnius praktikai. Jie išbaudo, bando naujus metodus ir technologijos, kas leistų įvertinti įmonės, e, tai kaip įmonė laikosi privatumo reikalavimus. Šis procesas e, tebesitėsi ir tai nėra kažkoks vienas sprendimas primtas prieš dviejus metus ir dabar tebe, te galim tik pasikliauti, kad amerikiečiai darys viską, kas priklauso. Ne, mes stebime padėtį, viską įvertiname. Ir taip e, stengiamės įsivaizduoti, kaip veikia privatumo skydas ir problema yra tai, kad trumpo administracijai esant valdžioje nepavyko pasiekti to, ko labai tikėjomės. Na ir beje, JAV delegacija Briuselėje yra labai stipri. Įskaitant e, prekybos ministrą ir veikiantį ombudsmeną, FTC vadovą. Taigi Taigi esame ganėtinai patenkinti dėl JAV nusiteikimo. Toliau buvo klausta dėl pilietybės. Pone Metsula, komisija tikrai tam nepritarė. Na, pirmininkas sako, vertėjams tikriausiai teks artimiausiu metu baigti darbą. Taigi paprašyčiau trumpai baigti atsakinėti klausimus. Tuomet aš toliau kalbėsiu angliškai. Ne, mes dirbsime angliškai, sako pirmininkas. Taigi, tiesiog, ar pastebėjote, kad mano anglų kalba pagerėjo, sako komisarė. Na, mes, na taip, bet aš penkis metus jūsų vardą neteisingai ištariu, sako pirmininkas. Pone komisarė, ar atsakėte visų klausimus? E, ne, ne. Aišku, visuomet galite atsakyti ir raštu. Roberta. Galbūt galėtumėte atsakyti tų kolegų klausimus, kurie yra salėje dėl pilietybės. Tai labai neramina pona Metzola, tikrai patvirtinsiu, kad komisija nepritarė tokiai praktikai